Wir versuchen mal einen Text, Test, nicht Text. Ich rede in Deutsch. Verstehen Sie mich in allen Sprachen dieser Welt? Pabandysime atlikti testą. Kalbu vokiškai, ar visi mane girdite vertimą? Ar pavyzdžiui, ispanai mane supranta? Ar yra vertimas į ispanų, anglų ir kitas kalbas? Taigi, ar yra vertimas, ar jo nėra? Yra. Gerai. Again. Besuch, ich begrüße Sie noch einmal ganz. Todėl pradedame nuo pradžių. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Ispanijos ministrę. Taigi negaiškime laiko ir suteikime žodį iš karto ministrai, o paskui turėsime galimybę užduoti jai klausimų. Sveikinu, e, ponė ministrė, ir suteikiu Jums žodžių. Kaip tik susidūrėme su inovacijų e, tam tikra avariją, o dabar pakalbėsime apie inovacijas. E Gerbiami ITRE komiteto nariai, man yra didžiulė garbė ir didžiulis džiaugsmas šiandien kalbėti e, su jumis jūsų komitete ir pristatyti pirmininkaujančios valstybės prioritetus. Ispanijos mokslo ir inovacijų ministerijos prioritetus artimiausiam pusmečiui. Tai iš tiesų sus, šis pusmetis bus susijęs su e, svarbiu nauju ES istorijos etapu, nes kaip tik dabar įsigaliojo Lisabonos sutartis. Taip pat tikimės, kad greitai savo darbą pradės nauja komisija. Kaip tik šiemet baigėsi ciklas, kuris prasidėjo 2000 metais, inicijavus Lisabono strategiją. Tos strategijos esmė buvo, kad valstybės narės įsipareigojo iki 2010 metų paversti Europą konkurencingiausią, dinamišką, žiniomis grįsta visuomenę ir taip pat kreipti dėmesį į socialinės bei aplinkosaugos problemą. Praėjus dešimčiai metų e, tie patys klausimai lieka ir toliau didelis iššūkis, tačiau ta strategija padėjo mums sukurti viziją, e, pakreipti politiką atitinkamą linkme. Dabar prasideda naujas etapas, e, kuri įtakoja strategiją 2020. E, Tuo pačiu metu mes susidurėme su pasaulinė finansų ir, ekonom, finansų ir ekonominė krize, kuri taip pat mus priverčia susimastyti. Taigi Europa turėtų uh, nusistatyti savo uh, e, kitų kitus tikslus, o galbūt tuos pačius, bet juos e, kažkaip realiau apibrėžti, kad ir toliau galėtume vystytis e, link žiniomis gristos visuomenės ir ekonomikos komisijos pirmininkas Baroso apie tai taip pat kalbėjo, jisai ragino imtis radikalių, naujovių radikalių pokyčių, kad būtų kuriama žiniomis grista visuomenė. Kol kas mes e, dar neturime patvirtintos naujos komisijos, tačiau žinome, kad žinių ir mokslo. E, e, e Klausimams bus skirtas naujas skyrius komisijai ir mes e, bendradarbiausime su tuo skyriumi mūsų ministerija. Taigi mums reikia tikrai strateginių sprendimų, daugiau e, techninių naujovių ir daugiau žinių. Europa turėtų dar labiau gerinti savo pozicijas tarptautinėme kontekste. Taip pat tikimės, kad Europos komisijos e, rugsėjo mėnesį pristatyta studija pasaulis 2025 metais, e, kad jos rezultatai yra realistiški ir e, toje studijoje yra kalbama apie tai, kad didžioji dalis pasaulio gyventojų tuo metu gyvens Afrikoje. Taip pat didžiąją dalį gyventojų sudarys senyvo amžiaus žmonės Kinija jau dabar tampa svarbia ekonominė jėga, o 2025 metais ji turėtų tapti antra ekonominė jėga po Japonijos. 2025 metais moksliniai tyrimai e, turėtų būti vykdomi ne tik Europoje, bet ir Azijos bei kitose šalise. E, Indija ir Kinija, vien tik Indija ir Kinija kartu e, vykdys apie 20 procentų pasaulio mokslinių tyrimų. Tai reiškia dvigubai daugiau negu dabar. Taigi, e, kalbėdami apie tokius duomenis, iš karto susidurėme su klausimu, ar Europai po dešimties metų pavyks išlaikyti lyderės vaidmenį pasaulyje mokslo e, ir techninių naujovių srityje tai pavyktų, jeigu mes koncentruotumėmės į atitinkamus iššūkius. Taigi, e, Europa jau e, nugalėjo kitas kliūtis ir įgyvendino įvairias strategijas, pavyzdžiui, pagrindinių laisvių strategiją. Ir e, mes dabar kalbame apie Europą, kurioje yra 27 valstybės narės ir e, vieninga valiuta. Tai reiškia, mes turime kalbėti apie naują dimensiją. Aš kalbėčiau apie penktąją laisvę, tai yra žinių ir talento laisvę. Nes tik kurdami bendrą žinių erdvę, bendrą mokslinių tyrimų erdvę, e, mes sudarysime sąlygas mokslininkams laisvai keistis idėjomis ir tai galėtų būti žiniomis grindžiamos visuomenės pagrindas. Ispanija e, po Švedijos ir kitų pirmininkavusių valstybių ambicingai sieks e, dirbti šią kryptimi. Mūsų prioritetai mokslinių tyrimų srityje atsižvelgia į tris di dimensijas - integracija, įgyvendinimas ir įtrauktis kalbėdama apie integraciją, galiu pasakyti, kad čia yra labai svarbu vystyti tokią e, politiką, kurios esmė būtų moksliniai tyrimai. Europos mokslinė erdvė turėtų tapti bendra erdvė, e, erdvė e, Tačiau tai neturėtų reikšti, kad bu, turėtų būti kūriamos naujos biurokratinės struktūros. Mes kaip tik turėtume kurti tokias priemonės, kurios labiau suvienytų valstybės nares ir e, gerinti valdymą. Yra šiame kontekste e, penkios iniciatyvos e, ir jas turime kreipti didžiausią dėmesį. E, būtent mes turime gerinti darbo sąlygas, gerinti mokslininkų judumą. Šiom temams bus skirtos ministrų bus skiriami ministrų susitikimai ir tikimės, kad tie susitikimai e, neš savų idėjų į šią politiką. E, mes ir toliau norime siekti tos penktosios laisvės mokslo, e, laisvės mokslinių tyrimų laisvės ir norime E, panaikinti visas kliūtis, kurios dar dabar egzistuoja šiai laisviai įgyvendinti. Mes taip pat sieksime e, kurti naujas e, mokslo infrastruktūras. Jos yra numatytos ir atitinkamame kelio gairių plane. Taip pat mes turėtume peržengti mokslo tyrimų ribas ir gerinti santykius E, tarp valstybių, bei taip pat remtis esamą patirtimi. Mm, tikimės, kad vyks gilesnis dialogas tarp mokslo ir pramonės atstovų ir e, mūsų ministerija Ispanijoje yra taip organizuota, kad ji apima būtent abi šitas rytis ir Ispanija šiuo metu vyks, vykdo naują inovacijų strategiją ir čia yra kalbama apie penkis pagrindinius prioritetus. Visų pirma, tai yra inovacijoms palanki finansinė aplinka, e, toliau e, geros rinkos ir E, taip pat inovacijų e, tarptautinis mastas ir jų sklaida ir galiausiai svarbus aspektas yra patys piliečiai, kurie taip pat turėtų pagerinti mokslo sklaidą. E, taigi mes norime taip pat sustiprinti Europos inovacijų ir mokslinių tyrimų institutą ir labiau jį remti. Ir šiuo metu jau yra parengtas atitinkamas modelis, pagal kurį dirba šis institutas. Visus šios modelius tik tada pavyks tinkamai įgyvendinti, jeigu mums pavyks suvokti, kad mokslas ir moksliniai tyrimai 2010 e, m. strategijoje vaidins svarbu vaidmenį. Tai reiškia, kad mes turėtume peržengti Lisabono strategijos e, tikslus ir turime labiau investuoti į mokslinius tyrimus bei įvertinti tų investicijų naudą. Sudėtingiausias klausimas tikriausiai buvo integracija, dabar pereisiu prie kito klausimo, prie įtraukties Ir čia galėčiau taip pat paminėti tokį dalyką, kad reikia imtis konkrečių priemonių. Reiškia, mes turime stengtis nugalėti tuos iššūkius, su kuriais mes susidurėme kasdieninėme gyvenime. Ir tai, e, kas trukdo mums siekti ūkio augimo. E, Neformalose ministrų susitikimuose mes bandome e, su, iš, sukurti bendrą poziciją. Taip pat stengiamės atsižvelgti į socialinius, ekologinius iššūkius, į demografinės pro problemas, lygas, e, didėjančią konkurenciją dėl globalizacijos. Mes negalime laukti tol, kol bus konsoliduota, konsoliduota Europos mokslinių tyrimų erdvė. Jau dabar mes turime imtis konkrečių veiksmų, kad kovotume su tais iššūkiais ir siektume konkrečių rezultatų. Uh, E, taip pat mes turime supaprastinti dalyvavimą mokslinių tyrimų pagrindų programuose, kad pavyzdžiui tam tikroms mokslininkų grupėms ar įmonėms atitinkami biurokratiniai barjerai netrukdytų dalyvauti tose programuose. Taip pat mes turime galvoti apie smulkės ir vidutinės įmonės, kaip jas galėtume labiau įtraukti į mokslinių tyrimų ir technologinių inovacijų procesą. būtent bendradarbiaudami su įmonėmis mes e, norime siekti didesnio kūrybingumo e, ir stiprinti tas įmonės, tai yra padėti kurti joms e, technologinį pagrindą. Tai mes nori, šias idėjas mes pristatysime konkurencingumo ministrų taryboje ir ten pristatysime atitinkamas iniciatyvas, pavyzdžiui, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. Tokios e, iniciatyvos turėtų padėti įgyvendinti e, mūsų planus. Taip pat e, tvari statyba, internetas ir taip toliau yra svarbus aspektai. abordar en la presidencia Ir baigdama norėčiau pakalbėti apie e, paskutinę dimenciją, apie e, Europos piliečių įtraukimą į e, Europos mokslinių tyrimų erdvę, nes dabar didelė dalis piliečių kenčia nuo atitinkamų trūkumų, e, nors, e, pavyzdžiui, į tuos klausimus ar tas problemas galėtų duoti atsakymą jau dabar moksliniai tyrimai ir technologinės naujovės. Taigi mes siekti, kad mokslas būtų jautrus ir aktyvus ir kad e, būtų užtikrinta universali mokslo sklaida aišku, bus tam tikrų sunkumų valstybėms narėms ir atskiriems piliečiams naudotis to mokslo rezultatais, tačiau mes sieksime nugalėti tas kliūtis. E, taip pat mes siekiame mokslo e, ir technologijų naujovių perdavimo geresnės sąveikos, taip pat geresnės e, prieigos atokiausiose regionuose prie e, skaitmeninių naujovių, prie medikamentų ir taip toliau. Mes e, balandžio mėnesį tą temą rengsime konferenciją, e, kuri bus skirta kovai su skurdu ir vėliau ministrų taryba taip pat nagrinės tuos klausimus. Taip pat mes turime nepamiršti kito svarbaus aspekto, lyčių lygybės aspekto. Akademinėme pasaulyje e, dažniausiai yra taip, kad e, didžioji dalis mokslininkų, akademikų e, yra moteris, bet tik aš, jos užima tik 18 vadovaujančių pozicijų. Todėl labai yra svarbus lyčių lygybės aspektas planuojant mokslo politiką. Ir taip pat, e, taip pat turime siekti, kad visos politinės priemonės e, turėtų atitinkamą socialinį poveikį. Ponios ir ponai, mes tikimės, kad e, mes žinome, kad mūsų programai gyvendinti yra skirtas labai um, trumpas tvarkaraštis, tačiau mes pabandysime padaryti viską, kad per tą trumpą laiką mes įgyvendintumėme tą programą. Mes savo šią programą norėtume pasiekti pažangos įvairiose sritise, mokslinių tyrimų srityje, e, taip pat technologijų perdavimo srityje, taip pat mokslinių infrastruktūrų kūrimo srityje ir e, taip pat kuriant daugiau galimybių tiem, kurie yra atskirti ir negali pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatai. Ispanija jau e, dabar iš anksto gali padėkoti už jūsų paramą, nes ji bus mums svarbi įgyvendinant šią programą. Ačiū ministrė, dėkojame už Jūsų pasisakymą, mielai pasinaudosime galimybę užduoti klausimus, jau užsiregistravo labai daug klausiančiųjų, todėl visų prašyčiau klausti ne ilgiau nei vieną arba daugiausiai dvi minutės tam, kad visi galėtų paklausti. Iškart įjungsime laikrodį ir pirmai suteikiamas žodis paklausti poniai Del Castillo. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Sveikiname mūsų komitete. Dėkojame, kad atvykote pas mus. Noriu padėkoti savo frakcijos vardu. Dėkoju už jūsų pirmininkavimo prioritėtų pristatymą mokslo ir inovacijų srityje. Visiems aišku, kokią įtaką inovacijos ir moksliniai tyrimai darys ne tik Europos ateičiai ir jos visuomeniai. Mokslinis tyrimus reikia vystyti, tačiau reikia spręsti tuo pačiu ir kitas problemas. Pagrindų programoje negalima pamiršti tos aplinkybės, kad egzistuoja labai painios taisyklės pagal kurias yra užtikrinamas arba teikiamas finansavimas, teikiama finansinė parama ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir jaučiame nuolatinį nusivylimą visomis vykdomomis reformomis, nors yra žadama, kad kita reforma bus geresnė. Sprendimai pereiti nuo 7 prie 8 mokslinio tyrimų pagrindų programos yra vertintini teigiamai, tačiau iš tikrųjų E, mes negalime taikstytis su tuo, kad e, egzistuoja labai daug apribojimų siekiant dirbti laisvai mokslinių tyrimų darbą ir e, <clears throat> patys svarbu tuos apribojimus, tas kliūtis panaikinti vidutiniam ir smulkiam verslui, taigi kokių priemonių ketina imtis pirmininkaujantį Ispaniją tam, kad pašalintų tas kliūtis. Ačiū, ponė Riera Madurel. Ačiū, pirmininkė, ponė ministrė, savo frakcijos vardu aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti mūsų komitete. Dėkoju už Jūsų įžanginį žodį. Mums tapo aiškiau, ką ketina Ispanija veikti per artimiausius šešerius mėnesius mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Turiu keletą klausimų mūsų komitete svarstomomis temomis. Mes manome, kad reikalingos naujos inovacinės idėjos, kad galėtume pasiekti pažangos. Galiu pritarti kolegos, ką tik klaususios nuomoniai dėl to, kad e, moksliniai tyrimai turi būti glaudžiau susijęti su ekonominė veikla Jūs pati buvote verslininkė, dirbote taip pat mokslo tyrimų srityje, pasiekėte ne, nemažos sėkmės biotehnologijų srityje, galėtumėte pasiremti savo asmeninę patirtimi, skatinant e, mokslinių e, centrų e, veiklą tiek aukštosiuose mokyklose, tiek atskirose įmonėse, nes tokių centrų veikla yra labai svarbi, siekiant skatinti mokslinius tyrimus, tą pati jūs minėjote. Taigi ir savo idėjas taip pat pristatėte, tačiau e, šiame kontekste dar norėčiau paklausti, ką pirmininkaujanti šalis ketina nuveikti, kad e, paskatintų dialogą, pagerintų dialogą tarp aukštųjų mokyklų ir tarp uh, smulkių vidutinių įmonių, nes šiuo metu tas dialogas e, iš tikrųjų vyksta nepakankamai. Ir jeigu leisite pirmininkę, antrą klausimą užduosiu dėl Europos mokslinio tyrimų erdvės. E, iš tikrųjų, mokslinio tyrimų erdvės kūrimui reikia pašalinti dar labai daug egzistuojančių kliūčių, spręsti daug egzistuojančių problemų Jūs pasisakėte už vieningą rinką, e, europinę mokslinio tyrimų ir darbo vieningą rinką, taip pat sieksite geriau suderinti šeiminį gyvenimą su profesiniu gyvenimu. Taigi noriu klausti, kokias priemonės dėksite būtent šioje srityje siekiant sumažinti įvairius apribojimus asmenų judumui. Ačiū, ponas Junkeras. Ačiū labai. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Už tai, kad atvykote, taip pat ir aš savo ruoštų savo frakcijos vardu, tai ir žaliųjų frakcijos vardu, jūs sveikinu mūsų komitete. Jūsų pristatymas iš tikrųjų buvo geras, tačiau nepamirškite, kad ir jūsų ministerijos mokslinio tyrimų biudžetas buvo sumažintas. Jūs minėjote, kad e, svarbu atsižvelgti ne tik į e, investicijų mastą, tačiau taip pat ir į jų veiksmingumą, ypatingai mokslinio tyrimų srityje. Todėl noriu paklausti, kokius kriterijus galėtumėte pasiūlyti tam, kad būtų padidintas investicijų į mokslinius tyrimus veiksmingumas. Taip pat dar vienas trumpas klausimas, tiksliau pasiūlymas ne vien jums, tačiau taip pat ir mūsų komiteto nariams bei tarybai. Galbūt galėtume pamastyti apie tam tikras žinių perteikimo e, priemonės bendras, kad galėtume pagal jas išmatuoti, kaip veiksmingai e, žinios ir technologijos yra perteikiamas. Iš tikrųjų, daugelį valstybių <clears throat> aukštosiuose mokyklose e, kūriamos žinios vykdomi moksliniai tyrimai, tačiau labai sunku įvertinti ir pamatuoti, kokią realią naudą e, jos atneša ekonominiai pažangai. Angelika Nybler dabar. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Patarė savo ruoštų dėkoju Jums, kad atvykote. Du dalykus norėčiau paminėti. Vieną vertus Jūs kalbėjote apie mm, tyriejų visuomenės integravimo skatinimą. Ir kalbant apie visas programas, kurias pasiūlė ES, tai yra mokslinio tyrimų pagrindų programa, taip pat įvairios šakinės programos, ERC, ERT, kitų e, programų kontekste vienintelis kriterijus, pagal kurį gaunama parama, tai yra kompetencijos kriterijus, excellence angliškai, ir norėčiau paklausti, e, kadangi apie tai šiandien kalbėjote, ką apie tai manote. Europos mokslinio tyrimų taryba 2008 metais oficialiai pradėjusi savo darbą bendradarbiavo taip pat ir su mumis, aš tuo metu buvau pranešėjęs šiuo klausimu ir e, <clears throat> dabar e, e, praeitų metų birželio mėnesį yra parengtas šios tarybos veiklos įvertinimo pranešimas. Aš galiu pasakyti, kad ši institucija dirbo iki šiol sėkmingai. Ta galima išvada padaryti iš arba remiantis įvairiais e, viešųjų pirkimų konkursais ir e, apskaitai galima teikti, kad ši institucija, jos įkūrimas pasitvirtino, jos veikla vertintina teigiamai, tačiau ataskaitoje kalbama ir apie labai didelį skaičių trūkumų, ypatingai administravimo, e, organizavimo srityje. Dabar todėl reikia pagalvoti apie tiek ilgai laikius, tiek apie trumpą laikius pasikeitimus e, šios institucijos struktūroje. Vertinimo ataskaitoje yra e, pateikiamas labai netrumpas įvairių e, reformų sąrašas. Noriu paklausti, į kokius pasiūlymus jūs atsižvelgsite ir kokie iš jų artimiausių laikų bus įgyveninti tam, kad pagerintume Europos mokslinio tyrimų tarybos darbą. Ponas Sukalas. Ευχαριστήσω. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministra. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti. Norėčiau padėkoti Jums už tai, ką pasakėte. Ir iš tiesų labai svarbu, kad jau tik prasidėjus Ispanijos pirmininkavimui e, Jūs pristatėte savo mintis ir taip pat apžvelgėte 2025 metų situaciją, nes būtent e, iš jos atsispindi taip, e, tai, kaip vystytis, vystysis mokslo pasaulis 2025 metais. Tačiau ten kalbama taip pat ir apie kitus dalykus. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europoje yra įvairialypė mokslinių tyrimų erdvė ir mums reikia rasti kažkokius bendrus kelius e, tam, kad suvienytumėme savo pastangas mokslinių tyrimų srityje. Kalbant apie naujoves, inovacijas ir taip pat apie mokslinius tyrimus, Europa šiuo metu e, atrodo labai surrealistiškai. Mes kalbame apie naujus prioritetus. Ir uh, pritardamas savo kolegiams poniai Nibler ir poniai Pilardė Kastilijo, iš tiesų mes matome, kad yra sudėtingos e, struktūros šioje srityje. E, Pone de Kastilijo kalbėjo apie sudėtingą finansavimą ir būtent tai įtakoja, kad mes kol kas negalime džiaugtis atitinkama pažanga šioje srityje e, Taip pat yra parengtas atitinkamas dokumentas, kurio pavadimas yra European Paradise, Europos rojus. Ir tame dokumente yra kalbama apie e, įvairias Europos mokslinių tyrimų sistemos problemas. Jos yra kritikuojamos ir tenai yra kalbama apie tai, kad apie 2000. E, kad kad tik tai 2000 aukštųjų mokyklų suteikia daktaro laipsnį. Ir taip pat yra kalbama apie tai, kad daugiau mokslinių tyrimų turėtų būti orientuota į žemės ūkio e, sektorių. Todėl norėčiau paklausti, ar Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė ketina kažką padaryti, kad būtų siekiamas tas um, visų valstybių narių mokslininkų e, pajėgų suvienimas. Taip pat ar ji e, darys kažką, kad e, valstybės narės tarpusavį nekonkuruotų šioje srityje. Pone Kavalijo. Inda. E, pone pirmininkė, pone ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs mūsų posėdį. Jūs sakėte, kad vienas didžiausių Europos iššūkių yra Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimas. Ir čia, aišku, svarbu vaidmenį vaidina infrastruktūros ir judumas. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Kas buvo pasiekta šioje srityje? Pavyzdžiui, Eranet ir kiti, kiti panašus projektai susidūrė su tam tikromis biurokratinėmis problemomis ir dėl labai sudėtingų procedūrų. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kaip ateityje vystysis šios bendros e, programos, bendros valstybių narių programos. Ar bus e, mokslinių tyrimų centras Europoje? o gal bus inicijuotos kažkokios paneuropinės programos, kur, kurios bus finansuojamos ne tik iš Europos biudžeto, bet ir iš valstybių ar gal regionų biudžeto. Tai būtų taip pat svarbių procedūrų. Taip pat būtų, juk tokie dalykai būtų labai svarbus, kuriant bendrą mokslinių tyrimų erdvę. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu galimybę ministrė atsakyti į pirmosios dalies klausimus. Prašau. Eh, Ačiū pirmininkė. Pabandysiu klausimus sugrupuoti. Visų pirma, noriu padėkoti už jūsų klausimus, už jūsų pasiūlymus. Dabar dėl supaprastinimo jeigu Ispanijos pirmininkavimo metu pavyks glaudžiai bendarbiauti su parlamentu ir taryba, tai tikrai tai jau bus didžiulis šuolis Europoje. <coughs> Ir komisija, taryba, parlamentas ir audito rūmai nuolat kalba apie tai ir laukia komisijos komunikato šiuo klausimu. Aš manau, kad mes turime parodyti tikrą ryštą ir atsikratyti, kaip galima daugiau biurokratijos. Nes yra tikrai didelis nepasitikėjimas visa teisinė sistema. Turi būti viskas pakeista iš esmės. Mes turime pasitikėti m, mm, savo verslu ir mokslininkais ir atkurti jų pasitikėjimą. Mes galime tai užtikrinti, sumažindami biurokratinę naštą ir užtikrindami taip pat tvirtą patikimą įvertinimo ir tikrinimo sistemos veikimą. Mes turime išsiaiškinti, kurios biurokratijos reikia atsisakyti. Ta reikia padaryti proceso pradžioje. Taip pat turime ištobulinti tas priemonės, kurias jau turime. Ir čia kalbu ne vien tik tai apie europinį lygmenį, aš kalbu ir apie valstybių narių lygmenį, apie įvairias priemonės ir programas. Mes puikiai žinome, kaip smagu yra pradėti gyveninti naują programą, paskelbti konkursus ir taip toliau, tačiau dažnai, kuomet jau prieartėjama prie programos užbaigimo, viskas darosi labai sudėtinga, yra labai didelė inercija. Taigi mes turime išsiaiškinti, kokį platų spektrą priemonių mes turime, išanalizuoti tas priemonės ir pabandyti jas ištobulinti, kad jos lengviau mums leistų pasiekti norimų tikslų. Galbūt mums reikia mažiau įvairių programų ir priemonių, bet galbūt jos turėtų būti labiau sutelktos ir geriau nukreiptos į mūsų tikslus. Dabar dėl smulkaus ir vidutinio verslo. Aš atstovauju ne tik tai mokslininkų bendruomenę, bet taip pat ir biotehnologijų e, srities verslininkus, nes dirbau toje srityje. Aš puikiai išmanau tą sritį, žinau, kaip sunku yra dažnai gauti europinį finansavimą, su kokiais sunkumais susiduria šis sektorius. Taigi labai svarbu yra tą biurokratiją tikrai labai sumažinti, suvaldyti ir reikia europinių iniciatyvų. Akivaizdu, kad smulko ir vidutinį verslą e, ne tik tai reikėtų įtraukti visą veiklą, bet tiesiog yra būtina įtraukti. Todėl mes ir galvojame apie ypatingo dėmesio skirimas smulkiam ir dideliam verslui. Mes galvome, kad privataus ir viešojo sektoriaus partnerystėse mažos ir vidutinės įmonės gali suvaidinti ypatingai svarbų vaidmenį, tačiau reikia nepamiršti tų iššūkių, su kuriais e, jos susiduria. Jos turi specializuotis, aišku, iš mūsų pusės mes turim pasirūpinti, kad joms būtų mažiau popierizmo dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės. Labai svarbu yra atsisakyti įprastinių senovinių mm, darbo metodų ir pažvelgti naujoviškai šią sritį. Pagrindinis iššūkis kilantis Europai yra Europos mokslinio tyrimų erdvės uh, iškelimas į centrinę vietą, kad iš tikrųjų viskas būtų sutelkta į tai, visos mūsų priemonės į tai būtų orientuotos ir tai mokslo, mokslo ministrai pasakė ne kartą. Aš manau, kad kurdami Europos mokslo tyrimų erdvę, mes turėtumėm sutelkti dėmesį į mūsų mokslininkus, ką jie gali padaryti, ką jie gali nuveikti Europoje ir turime sutelkti dėmesį į mano taip vadinamą penktąją laisvę. Uh, Aš manau, kad reikėtų paieškoti galimybių mokslo e, ministrams dalyvauti ir kitų tarybų e, darbe, kad būtų galima mokslą, mokslo tyriamą į darbą sieti su kitomis rytimis. Tokiu būdu e, galima, pavyzdžiui, būtų dialogą plėtoti užimtumo ministrų taryboje, kitose tarybose. Užimtumo darbo ministrai turi suprasti, jog mokslininkai tyrėjai tai yra mūsų prioritetas. Ši grupė turi būti įtin mobili ir mes turime mažinti visas galimas kliūtis jų judumui. Mes turime ieškoti būdų mokslininkams prieiti prie visos informacijos, kuri yra sukaupta valstybių narių socialinio draudimo ir pensijų sistemose. Uh, kad nebūtų jokių kliūčių šios rytyje, kai na, kalba apie mokslininkų judumą po ES, kad jie galėtų realiai m, naudotis judėjimo laisvę. Ir tai bus Ispanijos pirmininkavimo vienas iš prioritetų. Mes tenksime pagerinti karjeros galimybės Europos mokslininkams, nes Europa turi stiprinti konkurencingumą. iš savo asmenės patirties, iš to, ką aš žinau dėl ryšių tarp mokslininkų ir verslo, galiu pasakyti, kad e, labai gerai, kad e, dabar tas rytis yra patikėta vienam nariui ir aš manau, kad tokiu būdu tikrai bus galima užtikrinti Europos mokslinio tyrimo erdvės kūrimą į priekį. Aišku, kad reikia galvoti apie inovacijų strategiją ir struktūrą. Mums reikia ne šiaip bet kokių veiksmų, mums reikia nuoseklių vieningų veiksmų, kurie apjungtų akademikus ir verslininkus, kadangi tikslai yra tie patys, taigi mums reikia tiesti tiltus tarp šių pasaulių. Tai nereiškia, kad um, kad visos naujovės yra paremtos mokslu, tai taip pat nereiškia, kad visas mokslas turi būti sutelktas tik į naujovės. Tačiau aš manau, kad tie, tos sritis turėtų būti tarsi um, persiklojančios uh, sritis. Dabar dėl mokslo tyrimų ir mobilumo. Mes šiais klausimais dirbame jau kurį laiką ir galvojame ne vien tik tai apie judumą Europos ribose, bet taip pat mes galvojame ir apie judumą kiekvienos valstybės narės viduje, tarp privataus ir valstybinio sektoriaus, kad būtų užtikrintos galimybės mokslininkam judėti be kliūčių. Uh, Mes turime įvairių priemonių, bet e, aišku, kiekvienas sektorius turi skirtingų priemonių, tačiau reikėjo galvoti apie bendras suvienytas priemonės. Mes taip pat turime galvoti apie visą gamybos ciklą nuo pat e, produkto dizaino iki galutinio e, etapo. Aš manau, kad toks visapusiškas požiūris leis sustiprinti Europos konkurencingumą. Dabar norėčiau sureaguoti į pono Hunkeras e, klausimą. Dėl pamatuojamų rezultatų tikrai reikia pasistumėti į priekį šiuo klausimu. Visos valstybės, aišku, e, turi dar įgyvendinti tą 3 procentų tikslą. Kiekviena valstybė narė privalo skirti tam tikrą dalį savo lėšų mokslo tyrimų ir technologijų plėtrai. Tačiau ne visos valstybės narės mm, vienodai dėmesio skiria šiai sričiai. Nuo 2000-ųjų, kuomet buvo sudarytas šis sutarimas, vis tik tai yra pažangos. Mes turime galvoti apie viešojo sektoriaus lėšų investavimą, taip pat ir privataus sektoriaus invest, lėšų investavimą į mokslo tyriamą į darbą. Aišku, labai svarbu galvoti apie pelningas rytis, bet svarbu užtikrinti bendrą investicijų lygio augimą, kad uh, Taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės narės, e, skirdamos tam tikrą savo lėšų dalį mokslo tyrimo ir technologijų plėtrai, tuo pačiu dar užtikrintų, kad tos lėšos būtų panaudojamos gerai, veiksmingai. Mes taip pat turime aiškiai paaiškinti savo piliečiams, kodėl mes tas lėšas skiriame, kam jas naudojame, kokie yra mokslo ir tyrimų darbo tikslai. Uh, turi būti aiškiai skleidžiama, um, skleidžiamos žinios, skleidžiama informacija apie pasiektus rezultatus, kad būtų galima įtraukti visą visuomenę į um, šios ryties darbą, kad būtų galima, kaip galima plačiau panaudoti jo teikiamą rezultatą. Aišku, mokslininkai turi aiškiai parodyti, kad jie iš esmės prisidėjo prie visuomenės gerovės kūrimo. E, tai čia galima būtų kalbėti apie jų biografijų e, paviešinimą ir taip toliau, kad aiškiai būtų matomi jų darbo vaisiai. Galima būtų kalbėti apie kompetencijų propagavimą, socialinės sanglaudos stiprinimą. Tai būtų aš galėčiau taisyti su tuo, ką kiti kalbėtojai minėjo taip pat, kad Europa nebus konkurencinga, jeigu mes nestiprinsime savo kompetencijų ir socialinės anglaudos. Mes taip pat turime suprasti, kad turime įvairių priemonių, įvairių instrumentų, kurie leistų mums užsitikrinti pažangą įvairiose srityse. Mokslo tyrimų tarybos sukūrimas yra labai svarbus elementas, stipri, ypatingai stiprinant kompetencijų centrus. Ispanija yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad padėtų sėkmingai įgyvendinti patariamosios tarybos rekomendacijas mes norime supaprastintų procedūrų, supaprastintų teisinių reikalavimų. Aišku, kad mm, ši taryba tikrai davė naudos per šiuos dviejus metus. Taigi Mokslo tyrimų taryba yra labai svarbus elementas užtikrinant kompetencijų stiprinimą Europoje, bet mes galime panaudoti ir kitas priemonės, ypač tos, kurias leis užtikrinti didesnę socialinę sanglaudą. Galiu pateikti pavyzdžių iš Ispanijos. Pavyzdžiui, yra panaudotos RDF, kitų socialinių um, fondų lėšos, struktūrinių fondų lėšos Ispanijoje, ypač ne, nepalankioje situacijoje esantiems regionams padedant, stiprinant jų infrastruktūrą. Tokiu būdu lėšos investuotos į sanglaudos stiprinimą taip pat leido e, sustiprinti ir mūsų kompetencijas. Mes turime paskatinti ne, nepalankioje situacijoje esančius regionus skurti e, kompetencijų centrus, kad būtų galima investuoti ir į e, sanglaudos stiprinimą, ir į e, kompetencijų centrų kūrimą kartu. Dabar dėl bendro programavimo. Ir privataus, ir viešojo sektoriaus partneryščių tai yra labai svarbus mm, elementas tame darbe, kurį mes vadiname visuomenės įtraukimu. Mes dabar pergyvename sudėtingą ekonominį laikotarpį be abejo, tad mm, savo pirmininkavimo metu Ispanija turės laikytis ir ypatingo požiūrio, kadangi laikotarpis ypatingas mes turime pasirūpinti, kad mokslas pasiūlytų įvairių e, vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės sprendimų, bet taip pat ir trumpalaikės, trumpalaikio laikotarpio sprendimų, kurie leistų padidinti investicijas į mokslą, į technologijų kūrimą ir tuo pačiu metu rasti sprendimus, kurie leistų mūsų ekonomikai atsigauti. Labai svarbu, kad tai būtų matoma ir vasario 8 San Sebastianį įvyksiančioje taryboje mes norėsime labai aiškiai parodyti e, visuomeniai, kad mokslas gali padėti ekonomikai atsigauti. Mes norime e, efektyviau dirbančio mokslo sektoriaus, mes norime tokio mokslo sektoriaus, kuris duotų mums e, atsakymus, kurie yra reikalingi mūsų visuomeniai dabar. Uh, Taigi, to bendrojo programavimo kontekste labai svarbu kalbėti apie viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės. Mm, Ispanija savo pirmininkavimui pasirinko tokį šūkį, kuris skambėtų kaip mokslas dabar. Mokslas, kuris svarbus dabar, mes norime, kad mokslas prisidėtų prie sprendimų paieškos, sprendimų, kurie yra reikalingi mūsų pramoniai atsigauti. Dėkuoju. Dabar susidarėme su laiko problema, todėl galėsite pasisakyti tik vieną minutę ir prašau visų laikytis, griežtai laikytis šio laiko limito. Pone Gotjerės Kortinės pirmoji. Señor presidente, Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ministrę. Labai džiaugiuosi už tuo, ką jinai pasakė ir taip pat jos aktyvę veiklą. Norėčiau užduoti klausimą. Mes susidurėme su didelė problema dėl mobilumo trūkumo. Mokslininkam yra iš tiesų sunku būti tikrai mobiliems. Ir ne visuomet tą mobilumą, tuo mobilumu gali pasinaudoti aukštosios mokyklos. Ir galbūt, galbūt reikėtų kažkaip stengtis padėti aukštosioms mokykloms. Pavyzdžiui, galbūt reiktų įvesti magistro studijų programą, kurios būtų siejamos su doktorantūra ir, ir jau nuo pat pradžių tose studijose e, būtų kreipiamas dėmesys e, į kažkokio projekto vystimą ir gyvenimą kokioje nors įmonėje. Toliau ponas Marčelos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, norėčiau Jūs pasveikinti. Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę išklausyti Jūsų kalbos. Man atrodo, kad Ispanijoje ministrijai vadovauja tikrai e, kompetitingas asmuo. Ministerijai vadovauja tikrai kompetitingas asmuo. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ką jūs Kaip Jūs vertinate tokią situaciją, kad valstybės narės labai e, skirtingas sumas išleidžia moksliniam tyrimams? Pavyzdžiui, e, kai kuriuose šalise tik tai iki 2 procentų, procentų BVP. E, taigi, kaip mes galėtume pasiekti geresnės anglaudos finansavimo srityje? Dėkoju, ponė pirmininkė. norėčiau išreikšti savo e, pagarbą tam, kaip Ispanija, kaip pirmininkaujantį valstybę sudarė savo programą. Ji yra tikrai ambicinga, jūs kalbate apie kompetenciją ir ir sanglauda. Mes iš vienos pusės um, kalbame apie uh, E, kompetenciją, iš kitos pusės apie sanglaudą, nes būtent sanglauda e, padeda skurdiems regionams ir mes turime e, išsirinkti tokius sektorius, kurie galėtų būti esminiai ūkio augimui. Taip pat mes turime priimti atitinkamus finansavimo sprendimus. Toliau kit, tas e, dalykas yra požiūris į bendras technologinės iniciatyvas, į programas, į atsakomybę. Manau, kad čia svarbu vaidmenį turėtų vaidinti kontrolę. Aišku, e, taip pat reikia kalbėti apie žinias, kurios turėtų būti perdodamos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Suza, dėkoju, sako pirmininkas, Aliu Suza Wagner. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau pasveikinti ponę ministrę. Ji tikrai šiandien pasakė puikią kalbą ir norėčiau paliesti dar du dalykus. E, kas patinka mokslininkams ir kas jiems nepatinka? Visų pirma, reikia kalbėti apie darbo saugą ir apie galimybę ramiai dirbti. E, mokslininkai ne visuomet turi tokią galimybę, nes yra pernelik daug biurokratinių kliučių. Todėl manau, kad būtent su šia problema reikia konkrečiau kovoti, sumažinti tas biurokratinės kliūtis ir linkiu Jums sėkmės šioje srityje. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponia Matijas. Ačiū pirmininkė. Sveikinu, ponė ministrė. Man buvo labai malonu klausytis jūsų minčių ir iš tikrųjų tas, tos idėjos, kurias išgirdau, man labai patiko. Norėčiau kartoti jau užduotų klausimų. Tik tai vieną norėčiau paklausti, ką Europa ketina nuveikti tam, kad jos žinių visuomenė taptų geriausia pasaulyje. Lisabonos sutartyje yra numatyta tam tikrų apribojimų, jūs kalbėjote apie įvairias priemonės, apie kliūčių pašalinimą, tačiau iš tikrųjų mes mažai kalbame apie pačius mokslininkus. Ir e, šiame kontekste mes turime paminėti, kad pablogėjo vis tik tai mokslininkų darbo situacija per pastarosius metus ir pastangos paskatinti jų judumą taip pat nebuvo pakankamos. Ką ketina Ispanija nuveikti pirmiausiai tam, kad pagerintų darbo ir e, judėjimo sąlygas, ypatingai jauniems mokslininkams, tam, kad galėtų pasiremti Ispanijoje jau sukauptą patirtimi. Ką ketinate padaryti, kad mūsų e, bendroji mokslinio tyrimų erdvė taptų šiek tiek teisingesnė? Ačiū, pirmininkas. Ačiū labai, ponė ministra, galėtumėte atsakyti per dešimt minučių į visus užduotus klausimus. Ačiū labai pamėginsiu pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau atsakyti į ponios Gutierės klausimą ir sureaguoti jos pasiūlymą. Manau, kad jis yra labai įdomus. Ten pasiūlyme daugiausiai buvo kalbama apie esminius aspektus, kurie turėtų padėti pagerinti tarpusavio sąveiką tarp mokslinių tyrimų ir ekonominės veiklos Mes imsime šio klausimo taip pat kaip ir mokslininkų mobilumo klausimų bei sieksime pagerinti socialinės apsaugos politiką bei e, užimtumą mokslinio tyrimo srityje. Mes e, sieksime šios klausimus įtraukti į, į įvairius formalius, neformalius susitikimus, rengsime ministrų konferencijas ir e, sieksime konkrečių rezultatų, bet kokiu atveju kelsime šios klausimus visose mūsų susitikimuose, formaliuose ir neformaliuose. Visur sieksime atkreipti dėmesį į šių pasiūlymų ir priemonių svarbą. Kalbant apie tai, kiek atskiriuose valstybėse narėse išleidžiama nuo bendro vidaus produkto moksliniams tyrimams e, ir plėtrai. Tai tie skaičiai galbūt nėra pats svarbiausias dalykas, svarbu, kad e, tos investicijos būtų veiksmingos ir Ispanijoje jos iš tikrųjų vyksta pakankamai veiksmingai, ypatingai smulkus ir vidutinis verslas patvirtino E, kad investicijos nenuėjo veltui, nes tos įmonės sugebėjo 16 procentų padidinti savo gamybos apimtis, taip pat padidėjo eksportas, todėl krizės metu yra kūriamas naujos stabilios darbo vietos. Šioje sudėtingoje ekonominėje situacijoje būtent dėl šių investicijų smulkios ir vidutinės įmonės e, lengviau išgyvena šios laikus, tačiau yra labai svarbios tikslinės investicijos į mokslinius tyrimus. Norime jas pristatyti geriau savo piliečiams, plačios apimties moksliniai tyrimai e, apsimokės juos investicijos tik tuo atveju, jeigu iš tikrųjų bus pasiekta labai e, rimtų ir plačios apimties rezultatų. Europa čia susiduria su didžiuliais iššūkiais, todėl e, atskiruose sektoriuose mes privalome užtikrinti pačią aukščiausią kompetencijų lygį. Tačiau, jeigu sugebėsime pasiekti konkrečių rezultatų ir pristatyti tinkamai juos piliečiams, tai atskiros valstybės ir ekonomikos ministrai įsitikins, kad jų e, moksliniams tyrimams ir plėtrai numatytos ir skirtos investicijos nenuja veltui. Kalbant apie procedūrų supaprastinimą, Ispanija pasisako už tai, kad e, moksliniai tyrimai būtų plėtojami ir naudojamas jų potencialu taip pat ir atskiruose regionuose, skatinant jų tarpusavio bendradarbiavimą. Kalbant apie europinį mokslą. Tai reikia ne tik tinkamai pasinaudoti turimais ištekliais, tačiau valstybės narės taip pat privalo įsipareigoti atitinkamai pritaikyti savo nacionalinės politikas šioje srityje atsižvelgdami tiek į europinio ligmens, tiek į regioninio ligmens poreikius. Todėl reikia kurti bendras programas tam, kad mūsų bendri veiksmai būtų veiksmingesni ir rezultatai būtų greičiau pasiekiami. Ispanijoje atitinkamas e, technologijų fondas labai smarkiai prisidėjo prie regionų sanglaudos didinimo. Mokslininkų karjeros Ispanija smarkiai e, pasisako, e, labai stipriai pasisako už tai, kad būtų gerinamos mokslininkų darbo sąlygos. Ir tik tokiu būdu mes skatinsime jaunus mokslininkus dirbti Europoje. Jauni žmonės, kurie uh, šiuo metu pasirenka studijas, turi turėti patrauklę ateities perspektyvą, įdomų darbą ateityje. Mes turime jiems pasiūlyti tam, kad jie pasirinktų mokslininko profesiją ir tam, kad jų darbas po to būtų naudingas tiek Europos ekonomikai, tiek ir visai visuomeniai. Ispanijoje mes pasiekėme neblogų rezultatų, pasistengsime savo patirtimi pasidalinti su kitomis ES valstybėmis, stengsimės pristatyti savo vykdomas programas e, socialinės apsaugos srityje, stipendijų skirimo jauniems mokslininkams srityje ir e, taip pat e, po to darbo sutarčių pasiūlymais apsigynus daktaro disertaciją ir mes ketiname dabar pereiti ir prie naujų etapų, pasirinkti naujus e, sutarčių stipendijų siūlymo modelius. Taigi, e, Ispanijos patirtis iš tikrųjų yra labai naudinga ir e, ji gerina jaunų mokslininkų padėtį. Pirmininkas, ačiū ministrė, dėkoju už tai, kad neviršijote kalbėjimo laiko. Esu tikras, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas ir per būsimuosius mėnesius mes turėsime galimybių susitikti ir aptarti rūpimus klausimus. Dėkojame, kad šiandien buvote su mumis, kad galėjome su jumis padiskutuoti, pasikalbėti. Pradžioje buvo šiek tiek, turėjome šiek tiek techninių problemų, tačiau viskas baigėsi gerai. Ačiū labai ir tikimės gero bendradarbiavimo per artimuosius mėnesius.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 Dabar pereikime prie 21 darbo, tvarkių, darbo tvarkės punktų universiteto ir įmonių dialogas, naujojo universitetų modernizavimo partnerystė. Jeigu mes norime suspėti išnagrinėti visus pranešimus, kurie numatyti iki pietų, tai mes turime stengtis kiekvienam pranešimui skirti nedaugiau kaip 20 minučių, nes kitaip e, turėsime problemų, jeigu kai kurie pranešimai nusikels į popietinę, popietinį mūsų posėdį. Ponerė Ramaduirel yra pirmoji, kuri pristatys savo pranešimą. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pristatysiu Jums savo pranešimą. Visų pirma, e, ką mes norėjome pabrėžti šiame pranešime, kad Europoje yra labai svarbus dialogas tarp aukštųjų mokyklų ir įmonių. Ir e, tai yra puikia priemonė, kuri galėtų sustiprinti įmonių ir universitetų santykius. O tai yra labai svarbu e, skatinti švietimo, e, mokslinių tyrimų ir inovacijų trikampio įgyvendinimą. E, iš to dialogo turėtų naudos ir įmonės, ir aukštosios mokyklos, Europos mokslas apskritai. Taip pat mes norėtume pabrėžti, kad e, glaudų santykiai tarp įmonių ir aukštųjų mokyklų turėtų būti tokie santykiai, kad mainai vyktų abiejomis kryptimis. Ir e, tų mainų metu reiktų atkreipti dėmesį į pasiūlą ir paklausą. Tai reiškia, kad svarbu yra ne tik pristatyti įmonių kultūrą aukštosiose mokyklose, tačiau e, pavyzdžiui, universitetų, aukštųjų mokyklų um, um, kultūra galėtų norą mokytis per, perteikti įmonėms, tai yra įmonės orientuoti į žinių siekimą. Um, aš čia pasiūliau keletą idėjų, būtų, kuriomis galima būtų papildyti komisijos pasiūlymą. Pavyzdžiui, paklausos rytyje. Manome, kad aukštosios mokyklos visų pirma turėtų labai gerai išanalizuoti situaciją, visų pirma atkreipti dėmesį, kur yra, e, kokios yra mokslo ir mokslinių tyrimų stiprybės. Taip pat jos turi galvoti apie įmonių poreikius. Jos neturėtų pamiršti taip pat ir savo pagrindinės užduoties, tai yra švietimo užduoties. Taip pat yra svarbu užtikrinti žinių perdavimą, žinių sklaidą ir e, gerinti santykius tarp įmonių, nes darbo rinkoje e, turėtų būti pasirinkimas iš gerų aukštųjų mokyklų absolventų, kurie savo žinias ir savo kompetenciją vėliau e, nusineštų į tą įmonę, kurioje, kurioje jie dirbs taip pat e, būtų labai svarbu e, mokslo žiniomis, kurias teikia universitetai, kiek įmanoma geriau pasinaudoti ir tęsti mokslinių tyrimų darbą. Čia galbūt galėtų prisidėti įvairios doktorantūros programos e, kurios galėtų inicijuoti mokslininkų karjeras. Valstybės narės ir komisija turėtų kreipti dėmesį į tai, kad aukštosios mokyklos gautų atitinkamą finansavimą, reikia sukurti atitinkamas sąlygas, kad Europos mokslinių tyrimų erdvė galėtų gerai vystytis. Įmonėms taip pat reikia atitinkamų paskatų ir, aišku, reikia mažinti administracinę naštą ir biurokratinės kliūtis. Reikia ieškoti priemonių, kurios paskatintų įmonės e, labiau investuoti. Komisijos pasiūlyme kalbama taip pat apie tai, kad e, reikia ieškoti naujų struktūrų, naujų formų, kaip būtų galima gerinti aukštųjų mokyklų ir įmonių santykius. Jau kalbėdama e, savo kalbos pradžioje aš sakiau, kad tai yra toks gana ginčytinas klausimas, nes yra įvairių studijų, kurias atliko ekspertai ir atrodo, kad šiuo metu e, kalbant apie įmonių ir aukštųjų mokyklų santykius, didžiausias dėmesys yra skiriamas į, asmanin, į asmeninius e, ryšius, asmeninius kontaktus. E, tačiau reikia kalboti, galvoti apie atitinkamus seminarus. Kol kas mes neturime kažkokių struktūrinių kelių, nes egzistuojančios struktūros yra nepakankamai lankščios ir dėl to aukštosios mokyklos teikia tiesiog tik paslaugas inovacijų srityje, bet nevykdo kitų funkcijų. Tai yra nesirūpina švietimu ir nevadovauja moksliniams tyrimams. E, Nulatinis dialogas tarp aukštųjų mokyklų ir įmonių turėtų būti skatinamas e, jis turėtų vykti ir valstybėse narėse, ir atskiruose regionuose. Nes tokiu būdu mes galėtume užtikrinti e, aukštųjų mokyklų savarankiškumą. Taip pat šią svarbų vaidmenį galėtų vaidinti atitinkamos paskatos. Na ir baigdama norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu siekti pažangos, labiau vystyti dialogą e, tarp aukštų mokyklų ir įmonių, tačiau e, reiktų remtis jau egzistuojančiomis gerosiomis praktikomis. Taip pat reikia ieškoti kiek įmanoma geresnių priemonių e, tiek valstybių narių tiek regioninėme, tiek Europos lygmenyje. Na ir baigdama galiu pasakyti, kad aukštosios mokyklos labai teigiamai reaguoja į, į kuriamas paskatas ir apie regioninės, nacionalinės ir bendrijos programas e, kurios skatintų jų bendradarbiavimą, stipresnį bendradarbiavimą su įmonėmis. Pone pirmininkė, tai buvo pagrindiniai e, mano E, pranešimo klausimai. Dabar laukiu komentarų iš kolegų. Dėkuoju, sako pirmininkas, dabar ponas Cukalas. E, dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios Madurel pranešimo projektas, manau, eina teisinga linkme ir manau, kad tai galėtų būti puikus pagrindas e, toliau nagrinėjant šią temą poniam Madurel šio pranešimu parodo, kad ši tema iš tiesų yra uh, sudėtinga. Iš tiesų čia susiduria du skirtingi pasauliai. Mm, ūk, ekonomikos atstovai, verslo atstovai ir mokslo atstovai. Tai yra toksai susidūrimas visuomet yra sudėtingas ir tą mes suprantame. Aukštasios mokyklos uh, E, iš principo yra viešos įstaigos ir manau, kad ateityje aukštasias mokyklas galbūt, į aukštasias mokyklas galbūt reiktų žvelgti kaip į atitinkamas verslo įmonės, kad juose taip pat būtų galima įgyvendinti atitinkamus e, verslo įmonių į, į modelius, e, kurie skatintų akademinio ir verslo pasaulio bendradarbiavimą. Ir dažnai tie santykiai tarp įmonių ir aukštųjų mokyklų, jų iniciatyva kyla labiau iš aukštųjų mokyklų pusės, o įmonės čia prisėda šiek tiek mažiau, nes yra atitinkamos švietimo programos, yra įvairios galimybės, kaip e, aukštosios mokyklos galėtų nagrinėti ir spręsti egzistuojančias problemas. Tačiau verslo atstovai čia turėtų būti labiau įtraukti į tą darbą, jie turėtų būti aktyvesni. Ponios Madurel pateikti pasiūlymai rodo, kad iki šiol e, buvo pasiekta tam tikros pažangos bendradarbiavime tarp aukštųjų mokyklų ir, ir įmonių. Dar iki vasario antros dienos mes turime galimybę teikti pasiūlymus e, ir tą ir darysime. Ačiū. Dėkoju, ponė Kavalijos, sako pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sutinku su bendromis ponės Madurel pranešimo gairėmis. Vieną pastabą norėčiau išsakyti. Švietimas yra sudėtinė inovacijų grandinės dalis, taip pat kaip ir moksliniai tyrimai. Todėl privalu kurti tokią švietimo sistemą, kuri padėtų moksliniams tyrimams. Ir Jeigu viskas veiks sklandžiai, tai universitetai bus skatinami vykdyti inovacinius projektus, modernizuotis, tačiau tam jie privalo būti lygiaverčiais pagrindais įtraukti į projektų kūrimą susijusi su švietimo sistemos e, reformomis kai kuriems universitetams, tačiau e, reikia tam tikrų paskatų, reikia tam tikrų bandomųjų programų, kuris būtina įgyveninti ES lygmenių, siekiant universitetus modernizuoti, siekiant skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. Aš kaip komiteto narė stengsiuosi, kad tokios programos būtų pasiūlytos, programos skirtos modernizuoti universitetams ir skatinti jų tarpusavį dialogą bei bendradarbiavimą, bei skatinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Ponas Balčio, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man e, žodį. E, šis pranešimas turi 12 punktų, visus juos palaikyčiau. Tačiau, kuomet mes kalbame apie Europos universitetų modernizavimą, atrodo, kad mes pamirštame, jog kalba čia eina apie švietimą. Mes rengiame ateities mokslininkus ir e, specialistus, taip pat ir ateities. Todėl turime atsižvelgti į e, tam tikrus specifinius aspektus. Čia yra, pavyzdžiui, sakinys universitetai yra raginami siūlyti e, lankščias karjeros galimybės. Taigi įsijauskime į universitetų vaidmenį. Universitetai dažniausiai yra valstybinės institucijos ir ekonominė krizė jų taip pat nepasigailėjo. Vengrijoje, pavyzdžiui, buvo atleista nemažai universitetų profesorių, dėl taupimo priežasčių, būtent todėl universitetai nesugeba e, įgyvendinti tos užduoties, skatinti mokslininkų judumą, mobilumą, nes paprasčiausiai nėra pakankamai kolegų, e, jeigu vieni dėstytojai išvyksta, niekas jų nepavaduoja. Todėl valstybių narių vyriausybės turėtų pasirūpinti pakankamu universitetų finansavimu ir, kaip jau buvo minėta, ES finansinės lėšos taip pat turėtų būti universitetų reikmėms padidintos, nes būtent tik tokiu būdu galima skatinti mokslininkų judumą. Kadangi <clears throat> tai yra vienintelė priemonė, kuri gali pagelbėti dabar sunkioje situacijoje esantiems universitetams ponas Gėrekas. Ačiū labai, iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, e, egzistuoja tam tikros prielaidos, kurios gali skatinti universitetų ir verslo bendradarbiavimą. Pirmoji, prie, pirmoji prielaida ar paskata tai yra tikslingas atskirų specialistų rengimas inžinierių, pavyzdžiui, ir įvairiais lygmenimis pagal magistro programas, doktorantūros programas, e, tam, kad e, ir sudarant, e, pavyzdžiui, doktorantams galimybės dirbti verslo struktūrose. Kita paskatinimo priemonė tai yra E, kriterijų atitinkamas nustatymas, pagal e, kuriuos e, mokslininkai tampa mokslininkais. Šiuo metu daugiausia moksliniai laipsniai suteikiami remiantis įvairių straipsnių skelbimų, tačiau nepakankamai atkreipiama dėmesio į jų nuopelnus praktinėme gyvenime, pavyzdžiui, dėgiant inovacijas, netkreipime dėmesio, kiek išradimų padarė atitinkamas mokslininkas, kiek patentų užregistravo. Jeigu daugiau mes skirtume dėmesio šiems dalykams, tai universitetai ir verslas galėtų glaudžiau tarpusiai bendrabiauti. Ponas Van Nistelrooy. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pasiūlymas yra tinkamas. Šiandien jau buvo kalbėta apie kompetencijas ir apie tai, kokios permanos turi vykti pačiose įmonėse. Du pasiūlymus turėčiau. Viena vertus, turėtume konkrečiai susitarti dėl to, ką svarstėme jau prieš kelis metus, tai yra dėl mokslininkų idėjų perkelimo į verslą. verslą turime padaryti, tiksliau mokslą turime padaryti patrauklų verslui. Turime skatinti tarpusavio santykius e, įvairiais lygmenimis tam, kad e, verslas rastų lengvesnį kelią ir prieigą prie mokslo ir atvirkščiai. ES turėtų remti atitinkamas e, idėjas ir e, tuomet, kai parama yra užtikrinama, idėjų kiekis daugėja. Taigi, aš tačiau norėčiau, kad e, šitie dalykai pranešime būtų labiau sukonkretinti. Kitas aspektas - pramonės komitetas pasisako už tokius dalykus kaip e, free floating intelligence, tai yra e, už e, mokslininkų judumą, kompetencijų, idėjų mobilumą, tačiau universitetams tenka ir tam tikros kitokios pirminės užduotis jų, jų miestuose, regionuose, jie privalo užtikrinti žinių sklaidą. Taigi tos skatinimo priemonės tuo pačiu metu turi ir tam tikrų apribojimų ir e, tos apribojimus reiktų mažinti. Ačiū ponė, už pasisakymą dabar ponas Baueris, jeigu įmanoma trumpai. Aš e, išklausiau sakytų nuomonių, ponas Baueris kalba labai toli nuo mikrofono ir e, jas vertinčiau teigiamai, kalbėtojas atsiprašo. Taigi vienintelis dalykas, kurį galėčiau pridurti, yra tai, kad jūs daugiausiai dėmesio skiriate moksliniams tyrimams, mes tačiau pageidautume, kad būtų skatinamas ir bendradarbiavimas švietimo srityje, nes išvelgiame šiame bendradarbiavime didžiulį e, potencialas, e, kuris skatintų studentų, taip pat mokslinio e, tyrimų darbuotojų, profesorių tam tikrą verslumą įvairūs Europos universitetai gali pateikti gerų pavyzdžių e, apie, pavyzdžiui, e, tarpdisciplinarinį požiūrį, kalbant apie bakalauro arba magistro programas, ta patirtis galėtų būti iš tikrųjų labai naudinga tas programas plėtojant. E, Šiuo aš manau, kad šis idėjas galbūt taip pat galėtų pasvarstyti švietimo ir kultūros komitetas. Ačiū labai, pirmininkas klausė, ar ponė pranešėja norėtų ką nors pridurti. Trumpai, ponė pirmininkė, aš norėčiau tik padėkoti komisijai, padėkoti kolegoms. Visiškai pritariu jų mintims ir pasiūlymams. Visus juos pasižymėjau patikiuosi sulaukti konkrečių jūsų pataisų savo pranešimui ir aš manau, kad e, galutinis pranešimo variantas iš tikrųjų bus geras, į detalės nenorėčiau gilintis. E, vasario antrą dieną 12 val. baigėsi terminas teikti pataisoms. Dabar kitas darbo tvarkės <clears throat> punktas, kurį pristatys ponas Winkleris, bendrijos inovacijų politikos peržiūrė besikeičiame pasaulyje. Prašau taip pat pristatyti trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjo pirmininkas, mes turėtume pasikeisti nuomonėmis dėl savos iniciatyvos pranešimo, dėl bendrijos inovacijų politikos peržiūros besikeičiančiame pasaulyje. 2009 e, m. rugsėjo mėnesį e, komisija įvertino nuo 2005 metų pasiektą pažangą ir taip pat numatė atitinkamas gairias ateičiai. Ir pagrindinė mintis yra, kad inovacijos yra susijusios su įmonėmis, dėl to reikia gerinti į, sąlygas įmonėms. Ši, ši mintis iš tiesų yra sveikintina. E, Tačiau Europoje būtų labai svarbu siekti, kad būtent mažos ir vidutinės įmonės išliktų konkurencingos. E, Tačiau e, šiaip iš esmės komisijos e, komunikatas yra šiek tiek paviršutiniškas, komisija viską vertina labai teigiamai ir dažnai susidaro e, įspūdis, kad būtent šio komunikato tikslas yra atkreipti dėmesį į numatytą inovacijų, į numatytą inovacijų politikos planą. Uh, mes žinome, kad šiuo metu reikia naujos, geresnės strategijos ir e, jau nuo 2006 metų praėjo keletas metų, todėl inovacijų strategija turėtų siekti, kad strateginės Europos Sąjungos, strateginė Europos Sąjungos tikslai, kaip um, darbo vietų kūrimas, kova su klimato kaita, būtų lab, šiems tiklams būtų kreipiamas ypatingas dėmesys ir kad būtų galima įgyvendinti 2020 metų Europos Sąjungos strategiją. komisija siūlo tam tikras e, gairias, e, kaip galima, siekti, inova, ką galima būtų siekti inovacijų politikos, tačiau aš norėčiau už, e, paklausti komisijos, kada konkrečiai bus pateiktas inovacijų politikos įgyvendinimo planas ir kokia bus sąveika tarp inovacijų politikos plano ir ES strategijos 2020. Taip pat norėčiau paliesti keletą. E, esminių e, ateities dokumento klausimų, manau, kad ateities strategija turėtų būti e, labai plati ir turėtų atsižvelgti į visas įmanomas inovacijų formas, ne tik į e, technologijų naujoves. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, inovacijos siūlo didžiulį potencialą tiek kūrimo procese, tiek produktų gamybos procese, todėl daro didelę įtaką Europos konkurencingumui, ypač informacinių ir ryšių technologijų srityje, chemijoje, e, energetikoje, automobilių pramonėje, medicinos e, prietaisų gamyboje, taip pat kosmoso tyrimų srityje. Tai yra esminiai e, ES politikos tikslai ir ES, jeigu ji ir toliau nori išlaikyti savo lyderės vaidmenį, turėtų ir toliau siekti tų tikslų. E, reiškia, mes turime stiprinti ES, e, e, o tai reikštų, kad ES turėtų toliau vystyti atitinkamas programas valstybėse narėse ir jų regionuose, kad e, sugebėtų išlaikyti savo lyderės vaidmenį. Taip pat reikia kreipti didelį e, dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės, kad jos taip pat turėtų galimybę įgyvendinti inovacinės idėjas. Mažas ir vidutinės įmonės e, turi turėti veiksmų laisvės, kad galėtų tapti inova, inovacingos, naujoviškos. Taip pat e, su tuo susijęs yra biurokratinių kliučių mažinimas ir e, tai, tos biurokratinės kliūtis kol kas pastebimos yra ir pareiš, paraiškų teikimo procese ir tolimesnėme projektų įgyvendinimo procese. E, manau, kad mes turime sukurti daugiau ir geresnių galimybių, kai būtų galima finans, finansuoti inovacinės idėjas. E, reikia kalbėti apie rizikingą kapitalą, mes turime kalbėti ne tik apie valstybės e, pagalbą, apie valstybės subsidijas ir jų, jų vaidmenį Europos konkurencingumui. Ir taip pat paskatinti vyriausybės investuoti į būtinas naujas technologijas. Tai tiek būtų e, esminių minčių. Aš būčiau dėkingas kolegoms už jų mintis ir manau, kad iki kitos savaitės pradžios mes dar galėsime diskutuoti dvi šalių pagrindų. Aš esu atviras visų jūsų pasiūlymams. Manau, kad mes turime eiti kartu šiuo keliu, nes iš tiesų turime kurti konkurencingą Europos ateitį. Pon, ponas pirmininkas pasakys, kada yra paskutinis terminų pateikimo terminas. Dėkoju, sako pirmininkas ponas Šimanski. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, mes vis grįžtame prie inovacijų politikos temos ir visuomet susidurėme su ta pačia problema, nes Europoje yra prastai finansuojami moksliniai tyrimai, ypač jeigu mes lyginame Europą su kitomis pasaulio šalimis, kurios lyderiauja šioje srityje. Ir mes negalime e, kalbėti tik apie finansavimą iš viešojo sektoriaus, nes valstybės dažnai turi kitų idėjų. Dažnai esminė problema yra ta, kad įmonės nenori investuoti investuoti. Mes, aišku, negalime priversti įmonių investuoti į mokslinius tyrimus, tačiau vienintelė galimybė kažką pakeisti šioje srityje yra e, geresnė autorinių teisų apsauga e, Europoje. Europoje kol kas tai yra labai brangus klausimas ir jeigu mes neišspręsime šio problemo, tai ateityje mes dėje neturėsime jokios galimybės e, turėti daugiau lėšų, kurios iš verslo būtų investuojamos į, į mokslo tyrimus. E, galbūt šis projektas yra pernelik ambicingas, mes jau sugaišome pernelik daug laiko ir neradome gero sprendimo, kuris padėtų išspręsti Europos patentų teisės problemas, e, kad valstybės narės pripažintų viena kitos patentus. Taip pat e, nediskutavome apie E, finansavimą, ypač, pavyzdžiui, patentų vertimo finansavimą. Matau, manau, kad tai yra esminis dalykas, kuris padėtų išspręsti šią problemą, tai būtent intelektinė nuosavybė ir jos apsauga. Chairman, uh, uh, I'd like to speak uh, uh, in, under two hats. Uh, the first hat is under Mrs. Merkish, who has to leave as a... Pane Merkiš, uh, kaip, kaip šešėlinė pranešėja negalėjo dalyvauti, turėjo išeiti. Taigi aš dabar tarsi dviejose asmenyse ir noriu užduoti du klausimus. Ar komisija gali pateikti mums aiškius, patikimus atsakymus dėl o, inovacijų akto Mes taip suprantame, kad komisija atsisako bendro veiksmų plano, visapimančio veiksmų plano. Taigi, ar jūs galite pasakyti, kai, koks dabar likimas bus to veiksmų plano ir aš norėsiu šešėlinį pranešėjai pateikti šį atsakymą, taigi prašysiu iš jūsų atsakymą aiškaus. Ir antras dalykas, aš jau pati noriu paklausti, kai buvusi mm, smulkaus verslo akto pranešėja. Uh, kaip žmogus, kam rūpi smulkus verslas, taip pat ir inovacijos ir moksliniai tyrimai. Ir kas jau tuo klausimu užsima kurį laiką, aš noriu pasakyti, kad smulkaus verslo aktas praeitie buvo geras pavyzdys, po kurio dabar pasiekė kiti pavyzdžiai, tačiau mane kiek nuliūdino, nuvylė tai, ką aš radau tame dokumente dėl inovacijų Aš manau, kad galima tikrai patobulinti tą dokumentą. Man atrodo, inovacijų apibrėžimas turėtų apimti geresnį žmogiškų gamtinių ir finansinių išteklių panaudojimą. Aš noriu pabrėžti, kad inovacijos tikrai nėra ir daug, iš esmės tai nėra vien tik tai techniniai dalykai. Uh, Mes turime kartu ieškoti galimybių, ieškoti inovacijų, ypač paslaugų sektoriuje taip pat ir naujoviškose pasikeitusiuose verslo modeliuose. Aš manau, kad tikrai galima kalbant apie inovacijas artimiausiam dešimtmečiui, mes galime kalbėti apie skaitminį pasaulį, nes tai iš esmės visiškai nauja platforma šuoliui į priekį ir inovacijoms toje srityje. Taigi manau, kad dokumentą galima iš esmės patobulinti ir aš labai mielai prisidėsiu prie to darbo. Ir dar dvi pastabos klausimai. Mes norime, kad būtų išplėtotas bendradarbiavimas tarp mokslo tyrimų ir įmonių direktoratų, generalinių direktoratų, nes iš tikrųjų mokslo tyrimai tai yra naujoviškų technologijų dėgymas į verslą pasaulį, taigi tie du sektoriai yra labai susiję. Aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs planuojate šių dviejų generalinių direktoratų bendradarbiavimą, kad iš tikrųjų mokslo tyrimai netidurtų vėl kažkur tai šešėlyje ateityje. Kavalio. E, Ačiū pirmininkė. ES inovacijos turi vaidinti visą vaidmenį e, reaguojant į ateities iššūkius. Ir todėl aš norėčiau, kad tam tikros rekomendacijos būtų įtrauktos į šį dokumentą. Visų pirma, dėl o, politikos. O, dėmesio centro perkelimo nuo techninių, technologinių dalykų prie visuomenės daug platesnių dalykų, tai yra socialinių inovacijų, viešųjų sektorių, inovacijų ir taip toliau. Antra, reikia paskatinti atviras inovacijas. Mokslo tyrimai ir inovacijos negali vykti izoliuotoje erdvėje. Mes turime paskatinti tokias politikos priemonės, kurios skatintų judumo, tam tikrų tinklų kūrimą, kad būtų galima keistis inovacijomis ir kad būtų galima užtikrinti bendradarbiavimą per sienas tarp žmonių, tarp mokslininkų, tarp įvairių mokslo šakų, disciplinų ir taip toliau. Tai yra apibendrinant, tiesiog reikia mažinti visas kliūtis. Ir užtikrinti, kad politika inovacijų klausimų būtų kaip galima atviresnė. Toliau reikia daug daugiau lėšų skirti mokslo tyrimams ir inovacijoms. Viešajame sektoriu, aišku, yra tam tikri sunkumai finansavimo prasme, tai reikia skatinti privatų kapitalą, investuoti ypač į rizikos kapitalą, taip pat reikia įvairių finansinių paskatų privačiam sektoriu. Ir taip pat reikia galvoti apie novatoriškas programas ES lygmenių ir taip pat tarp regionų, kad būtų galima išvengti fragmentacijos ES. Ačiū. Nistelroj. Ačiū pirmininkė. Iškūrėme iš prancūzų. Pirmininkė, manau, kad e, tai yra ITRE komiteto savos iniciatyvos pranešimas ir mes norime tokiu būdu įtakoti komisijos sprendimus Žinome, kad greitų laikų komisijos sudėtis bus patvirtinta pasibaigus paskutiniams komisarų svarstymams ir e, bus paskirtas atitinkamas šias rytį koordinuojantis komisaras, jis pateiks savo pasiūlymus ar komisarį ir jau žinosime, ko konkrečiau galime tikėtis. Iki vasaros veikiausiai situacija taps žymiai aiškesnė ir po to galėsime formaliai tęsti diskusijas. Taigi mes turime pasirinkti arba renkti plačios apimties pranešimą, kuris kalbėtų apie situaciją prieš keturis metus, tačiau pasaulis nuo to laiko smarkiai pasikeitė ir jau girdėjome Ispanijos pirmininkavimo programos pristatymą susijusi su inovacijomis ir moksliniais tyrimais, tuo tarpu dabartinė situacija valstybės narės elgesi kaip tinkamos. Ir jeigu norime kažko pasiekti iki 2020 metų, o lyg tai to norime, esame e, numatę tam tikrus prioritetus, esame numatę atitinkamas valdymo struktūrų reformas, e, todėl mums reikalinga apsispręsti, ar norime uh, renkti pilnos apimties e, savos iniciatyvos pranešimą, ar tik tai tokį, kuris paviršutiniškai svarstytų rūpimus klausimus. Panas Davy. Komisijos atstovas. Merci, e, Ačiū pirmininkė, ačiū ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau truputį patikslinti visų pirma procedūrą, kurios mes laikysimės. Taigi, buvo komunikatas, kurį patvirtino komisija praeitų metų rugsėjai. Po to, po šio komunikato komisija suorganizavo visą labai platų viešų konsultacijų procesą tam, kad būtų galima mm, išanalizuoti, ką taip vadinami stakeholders, tai yra suinteresuoto šalis, nu, galvoja šiais klausimais. Mes gavome komentarus, tikrai labai plataus spektro informaciją apie tai, ko yra tikimasi Europoje šio klausimu ko tikisi suinteresuotos šalis. O taip pat ponas Baroso yra parengęs plačiasias gairias, tai kuriamis mes vadovaujamės ir mm, taip pat yra komisijos strategija 2020 metams, kuri bus mm, pateikta po kelių savaičių jau paskelbta. Taigi, pono Baroso gairėmis vadovaujantis ir taip pat galvojant apie būsimą strategiją 2020 metams, mes ir rengėme veiksmų planą dėl inovacijų. Dabar bandysiu atsakyti į to, į užduotus klausimus. Aišku, kad šis planas nebus patvirtintas balandį, kai buvo numatyta, greičiausiai reikės galvoti apie birželį, gal netgi rugsėjo mėnesį, kad tas planas būtų patvirtintas, nes, aišku, viskas priklausys nuo to, kai pradės dirbti būsima komisija. Bet manau, kad Kegan Queen, Tajani, kiti turi, aišku, dar visų pirma paremti tą to plano rengimą ir tada jau gal, galėtumėm galvoti apie jo patvirtinimą tarp birželio ir rugsėjo. Dabar dėl bendradarbiavimo tarp mokslo tyrimų ir įmonių generalinių direktoratų. Aš turiu pasakyti, kad aišku, kad uh, Mm, čia šiais klausimais dirba įmonių generalinis direktoratas, bet mes tikrai palaikome labai glaudžius ryšius su mokslo tyrimų generaliniu direktoratu ir tikrai tie ryšiai bus dar glaudesni per artimiausias mm, savaitės ir mėnesius, nes tikrai eina kalba apie labai svarbę strategiją, mm, kuri e, bus e, sutelktėmėsi inovacijas, bet taip pat ir mokslo tyrimus. Aišku, kad. Mm, naujų technologijų kūrimas, inovacijos yra labai svarbu tolesniam vystimuisi. Bet aišku, reikia galvoti apie tas aukštasias savokas. Tai yra, um, į inovacijas reikia žvelgti labai plačių požiūrių vadovaujantis. Uh, Čia reikia galvoti ne vien tik tai apie tai vadinamąjį dizainą, bet taip pat ir apie naujų verslo modelių tobulinimą ir, ir visas kitas um, inovacijas, taip pat ir paslaugų sektoriui. Tai yra visa tai, kas rutuliuojasi laikui bėgant ir kas yra inovacijos plačiaja prasme. Tikrai um, E, su dideliu dėmesiu klausiausi parlamentarų pastabų ir turiu pripažinti, kad mūsų požiūris yra labai artimas ir su dideliu susidomėjimu tikrai pasižymėsime visas jūsų pozicijas šiais klausimais, nes aš tikrai manau, jog viena vertus labai svarbu yra technologijos ir ta, komuni, tame komunikate, kurį mes paskelbėme, aiškiai rodoma, kokį dėmesį mes skiriame technologijoms ir kokį dėmesį mes skiriame toms priemonėms, kaip kad pavyzdžiui, klaster ar kitoms priemonėms kurios yra skirtos inovacijoms propaguoti. Tikrai ir toliau mielai palaikysiu ryšį su jumis ir atsakysiu visus jūsų klausimus, kiek tik tai jums reiks informacijos, kiek tai bus susijęs su, su rengiamu veiksmų planu. Kadangi ponas Vinkleris nenori pasakyti, tai tuomet rezultatas yra toks, kad mes kol kas nejaučiame didelio laiko spaudimo, bet kuo mes anksčiau parengsime savo poziciją, tuo labiau į ją galės atsižvelgti komisija. Taigi manau, kad reikia veikti pakankamai greitai. Pirmininkas kalba be mikrofono. Atsiprašau, kitas darbo tvarkės punktas - energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos bendrijoje. Pone Valjan yra pranešėja, prašau. Well, uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, infrastruktūra energetikos infrastruktūra ir duomenų rinkimas e, strategijai renkti. Noriu priminti Jums, jog šiuo pasiūlymu e, norima, kad komisija apžvelgtų tolesnės galimas e, energetikos infrastruktūros perspektyvas ir kad galėtų parengti analizės dėl ateities perspektyvų, kad pasiūla atitiktų paklausą, kad būtų galima užtikrinti energijos tiekimo saugumą bendrai ir kad būtų galima įgyvendinti ES energetikos politiką. Nors pakeiti, pateiktų pakeitimų skaičius yra gana didelis, nemanau, kad komitete nuomonės būtų labai pasidalinusios. Mes visi siekime, kad komisija gerai įvertintų e, esamą situaciją, kad įmonių konfidenciali informacija išliktų konfidenciali ir kad būtų, išsamei, išanal... kad būtų paskelbta išsamei analizė. Dabar dėl esmės noriu dabar pakalbėti apie juridinį pagrindą. Uh, Esu dėkinga kolegoms už paramą, kai buvo prašoma, kad e, teisinis pagrindas būtų pakeistas į 129 naujosios Lisabono sutarties e, straipsnį dėl energetikos politiką. Ir šį teisės reikalų komitetas pateikė informaciją, kad jie parems šį pakeitimą. Dėl tokio juridinio pagrindo pakeitimo parlamentas gaus bendro sprendimo procedūros teisę. Taryba nenori sutikti dėje su tokiu požiūriu. Taigi aš prašysiu, kad komitetas ir toliau remtų mūsų pastangas užsitikrinti, jog juridinis pagrindas būtų taikomas šis, netgi jeigu prireiks, kad būtų galima kreiptis į Teisingumo teismą. E, dabar pateiktų pakeitimų pagrindų matome, jog yra siūloma mm, visai lie kompromisinių pakeitimų, kurie aptarti su šešėliniais pranešėjais. Labai džiaugiuosi, jog siekiama sustiprinti nuostas dėl konfidencialumo. Čia matome penktą kompromisinį pakeitimą. Taip pat mm, kalbama apie tą analizę, kurią komisija turi paskelbti, šiek tiek išplėsta šeštame pakeitime. Taip pat pabrėžiama, kad komisija turi koordinuoti savo mm, darbą su NSOG ir NSOG J, tai yra dėl mm, planavimo, dėl investicijų. Čia yra septintas kompromisinis e, pakeitimas. E, tiesa, aš vis dar abejoju ir aš galvoju, kad čia reikėtų gal platesnių diskusijų dėl to, kada prievolė paskelbti apie projektus e, tam įsigalioja. Jeigu per anksti yra numatoma ta prievolė, jeigu projektas dar e, yra tik tai idėjos pavydalo, tai net jeigu eina kalba apie gyvendinimo studijos paskelbimą, aišku, kad kyla problemų dėl konfidencialumo. Aišku, kad projektai dėl energetikos infrastruktūros turi būti paremti tik tai tą informaciją, kuri jau yra prieinama valstybėms narėms. Ilgalaikio laiko laikotarpio planai, aišku, yra konfidencialūs. Antitrestų e, darbo rinkos ir kiti jautrus aspektai turi būti, um, uh, jos turi būti atsižvelgta. Ir aišku, kad reikia galvoti apie patikimus investavimo šaltimus, ką, ką, pramon, ką tas sektorius nusprendžia. Taip pat yra būkštavimų dėl to, kaip uh, jeigu, tarkim, būtų kažkas uždaroma, kažkokie tai objektai, kaip tai atitiktų reikalavimus informuoti darbuotojus ir kitas interesuotas šalis. Ir e, kaip tai atitiktų komunikavimo reikalavimus. Nei penkeri metai, nei kitas siūlomas laikotarpis nėra priimtini, nes gali būti, kad e, jeigu būtų priimtas toks sprendimas, e, tai jis turėtų būti gyventas kaip galima greičiau tam, kad uh, tarp darbuotojų nebūtų kažkokios tokios situacijos, kuomet jie būtų nežinioje. Taigi kalbėčiau apie antrą, trečią pakeitimus, kad galbūt reikėtų kažkaip tai užtikrinti pusiausvyrą, aišku, kad komisija išlaikytų savo teisę atlikti peržiūrą per atimiausius kelius metus, bet lygiai taip pat, kad būtų galima užtikrinti, kad informacija būtų patikima ir tiksli ir kad nebūtų atskleista komerciškai jautri informacija. Dabar dėl kitų pakeitimų mano pozicija būtų tokia. Reiktų pasirūpinti, kad jie būtų naudingi, turint omenyje komisijos analizę, kad jie būtų teisingi iš techninio požiūrio taško, kad jie atitiktų um, teisės aktą akto reikalavimus ir kad jais nebūtų siekiama kažko tai kitko to, kas turėtų būti padaryta kitose teisės aktuose. Mes žinome, visuomet vilioja tas, ta galimybė padaryti daugiau, nei kad iš tikrųjų būtina vardan užsibrieštų tikslų. Esu tikra, kad pavyks susitarti turbūt beveik visais klausimais ir aš tikiuosi, kad balzavimui, kuris yra numatytas, kitą ketvirtadienį parinks, pa, pavyks surinkti daugumą. O dabar lauksiu jūsų komentaro. Ačiū. Euh, Pana Žado. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Noriu pabrėžti, jog atliktas puikus darbas uh, Ypač ponė Valian labai puikiai viską koordinavo, labai konstruktyviai ir įdomiai e, buvo atliktas šis darbas. Tikrai e, iššūkiai yra labai rimti, kai eina kalba apie tokius projektus, apie tą matomumą, uh, O kai eina kalba apie mūsų investicijų planus į energetikos struktūrą. Ir taip, iš tikrųjų, vyko diskusijos, kaip užtikrinti tą pusiausvirą tarp būtinybės užtikrinti konfidencialumą, kai eina kalba apie tam tikrą jautrę informaciją ir kit, iš kitos pusės, kad ne, nekiltų pavojus visų šių priemonių efektyvumui. Uh, jeigu per nelik trumpas yra numatytas pranešimo laikas, tai aišku, kad nebeturėsime politinių priemonių um, modifikuoti e, numatomus investicinius planus. Tai aišku, kad tuo met mm, reikalinga užtikrinti tinkamą kompromisą šio klausimu. Aišku, kad yra tam tikrų techninių detalių, taip pat ir uh, Um, esminių klausimų, kuriuos būtų dar galima tobulinti šiame pasiūlyme. Man atrodo, kad dar vienas yra labai svarbus dalykas, kurį noriu labai akcentuoti. Tai yra visa infrastruktūra, kuri susijusi su decentralizuota energetika, nepatenka į e, tai, kas yra siūloma čia. Um, mums atrodo, kad tarkim, jeigu yra kažkoks tai smulkus mm, atsinaujančio energijos šaltinių investavimo projektas, tai galbūt nebūtinai apie jį informuoti pagal šios reikalavimus. Reikia daugiau galvoti apie nacionalinius planus mm, Aišku, eina kalba apie labai svarbius plėtros planus. Svarbu, kad e, nacionaliniuose planuose būtų numatyta bendrai visa infrastruktūros plėtra, e, tačiau tie smulkus projektai yra jau kitas dalykas. Pone Valian ir šešėliniai pranešiai stengiasi užtikrinti uh, integruo, kad būtų integruotos tos energetikos struktūros, kurios galbūt egzistuoja už ES, bet kur ribų, bet kurios gali, pavyzdžiui, tiekti energetiką į mūsų rinką. Mes kalbėjome apie, pavyzdžiui, apie deserteką, um, tai yra labai svarbus projektas, ta bendra labai svarbus bendrai energetikos struktūros vizijai Europoje. Uh,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 Čia nekalbama apie e, tokį centrinį planavimą ir dėl to gaila, tačiau kalbama apie energetinį solidarumą, taupų naudojimą, e, teisingą konkurenciją, o konkurencijos padėtis taip pat nėra pakankamai gera ir bendrų atskirų e, tiekimo sistemų sujungimą į bendrą europinę sistemą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, nes nėra vertimo į vokiečių kalbą. Ir klausia, ar į kitas kalbas trūksta vertimo. Pirmininkas tikslinasi, ar jau yra verčiama į anglų kalbą, atrodo, kad vis dar nėra. Na, tačiau kalbėtojas turi kalbėti kažką tai, kad galėtų būti verčiamas. Atrodo, kad anglų kalbos vertimas jau atsirado. Pabandykite dar kartą. Ar iš pradžių klausia kalbėtojas? Ne. Pirmininkas prašo kalbėti toliau. Ir kad žinotume, apie ką kalbame, tai turime e, infrastruktūrą labai aiškiai apibrėžti. Ir aš savo pakeitimuose ir siūlau tokius apibrėžimus. Uh, 54 savo pakeitime, jau dabar kalbėsiu apie konkrečius pakeitimus, atsiprašau tų, kurie jų neskaitė, kur kalbame apie apibrėžimus infrastruktūros. Aiškiai matyti, kad apibrėžimai nėra pakankami. Nes apie atlikas kalbant reikia kalbėti ne tik tai apie CO2, tačiau ir apie radioaktyves atlikas ir jų saugojimą. Taip pat kitas pakeitimas, kurį aš siūlau, yra susijęs su įvairių atliekų tvarkymu ir saugojimu, ne vien tik tai apie CO2, taip pat apie anglies e, sudegintos atlikas, radioaktyves atlikas ir kitas. 37 pataisa kalba e, taip pat ir apie atitinkamą atliekų sudėtį yra susijusi su ankstesnė minėta pataisa. Dar vienas pakeitimas yra susijęs su kogeneracinėmis sistemomis, kurios tampa labai svarbia sudėtinė energetikos infrastruktūros dalimi. Manau, kad į tai taip pat reikia atkreipti dėmesį. Ačiū. Danke sehr, Herr Maronescu. Mulțumesc, domnule <clears throat> președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Vălan pentru efortul pe care l-a făcut Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti poniai Valijan kad ji sugebėjo integruoti skirtingų frakcijų pakeitimus į kompromisinius pakeitimus. PP mhm. frakcija remia daugumą kompromisinių pakeitimų ir manau, kad galutinis tekstas tikrai gali būti paremtas. Vis tik tai norėčiau keletą elementų išryškinti. Komisija turi parengti ataskaitą dėl dabartinės situacijos ir dėl perspektyvų energetikos sektoriui ES dviejiems metų, ap, apžvelgdama dviejų metų laikotarpį. Ir ta analizė turi būti ir pakankamai išsami, bet tuo pačiu metu turi užtikrinti ir valstybių narių surinktų duomenų konfidencialumą. Taigi reikia galvoti, kokiu pavydalu komisija dabar galės paskelbti tos duomenys. Buvo nuspręsta, kad bus skelbiami apibendrinti duomenis, apibendrinti nacionalinių lygmenių tam, kad nebūtų mm, paskleista mm, konfidenciali verslo informacija, kurią pateikė energetikos sektoriaus operatoriai. Taigi informacija bus skelbiama apibendrinto pavydalo Tačiau reikia labai aiškiai apibriežti, kokią formą bus pristatomi tie duomenys. Buvo mm, tekste įtrauktas apibrėžimas, kad būtų galima aiškiai pasakyti, apie kokius specific bodies tai yra konkretus subjektai turim omenyje. Tai yra, kokie subjektai analizuos tą, tuos duomenys, tą informaciją. Taip pat reikia aiškiai apibriežti, apie kokius investicinius projektus mes kalbame čia. Ar tai būtų valstybės projektai, ar tai būtų įmonių, privataus sektoriaus projektai, um, kokį, kurie turi kažkokio tai poveikio energetikos sektoriui. Labai svarbu taip pat žinoti ir, kas vyksta trečiosiuose šalise, jeigu tai, kas vyksta juose, turi poveikio ES energetikos rinkai. Ir paskutinis dalykas. Kompromise išlaikėme posakį low carbon, tai yra mažai CO2 emisijų išskiriantys sektoriai. Manau, kad tai labai svarbu. Dėkuoju, ponas Hilbrecht komisijos vardu. Noriu padėkoti komitetui už parodytą e, susidomėjimą šio klausimu ir labai norėčiau padėkoti poniai Valianų už įdėtą didžiulį darbą, didžiulės pastangas užtikrinant, kad tas didžiulis skaičius pakeitimų būtų apjungtas į kompromisinius pakeitimus. Mes turi, turime, turime gal 140 pakeitimų, turime 10 kompromisinių pakeitimų, taigi iš tikrųjų e, ponios Valian pastangos apjungiant, apibendrinant pakeitimus yra labai svarbios ir mūsų labai vertinamos. Dauguma kompromisinių pakeitimų yra visiškai priimtini komisijai. Aš kalbėčiau apie Aš kalbėčiau apie pranešimų turinį, kas turi būti daroma užtikrinant skaidrumą ir užtikrinant tuo pačiu metu taip pat ir konfidencialumą, ką parlamentarai minėjo. Dabar dėl taikymos ryties mes taip pat e, sveikintumėm tai, kad būtų išplėsta taikymos rytis ir taip pat aušinimo, taip pat e, anglės ištraukimo e, įrenginiams taikymas. Šyrit kompromisinių pakeitimų tekstus išanalizavome ir su dideliu džiaugsmu galime konstatuoti, jog e, planuojami laikotarpiai tai yra penkerių metų laikotarpiai iki tai, tų investicinių e, projektų gyvenimo yra geri, nors ponia Valian e, išreiškė tam tikrą būkštavimą, bet mes tikrai sveikiname dabartinį kompromisinių pakeitimų e, tekstą. Šiek tiek daugiau susirūpinimo klausė tole, kelia tolesnis taikymos ryties išplėtimas, kas galėtų padidinti administracinę naštą. Taigi tai reikėtų panalizuoti ateityje atidžiau, kad e, jeigu eitų kalba apie dar tolesnį taikymos ryties plėtimą. Taip pat, e, pirmininkė, norime pasakyti, kai nekalba apie šio reglamento įtraukimą į visą teisės aktų sistemą, reikia taip pat galvoti ir apie antrinius teisės aktus, taip pat ir tą kolegų peržiūrą, ką mes irgi norėtume įtraukti e, kaip vieną iš reglamentavimo srities elementų. Bendrai e, vertinant, mes esame labai dėkingi už jūsų e, pranešimą, tikrai labai naudingos visos jūsų mintis ir mes tenksime užtikrinti, kad ir taryboje būtų e, jūsų pozicijas atsižvelgta kiek galima labiau. Dabar dėl teisinio pagrindo mes turime teisinės tarnybos rekomendacijas ir komisarės Pibalks jums perdavė raštą, kad 337 Lisabono sutarties straipsnis ir Euratomo sutarties atitinkamas straipsnis yra tinkami, tinkamas juridinis pagrindas, bet aišku, kad mes esame atviri jūsų pasiūlymams ir mes tikrai, kaip ir minėjau, pasistengsime, kad taryba kaip galima labiau atsižvelgtų į jūsų pasiūlymus. Noriu padėkoti dar kartą komi, visam komitetui ir ypač poniai Valian. Danke, es gibt noch eine kurze Interventionswunsch von Herrn. Dėkoju, ponas Valšo norėtų dar sureaguoti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš buvau pirmasis, kuris paprašė žodžio šiuo klausimu. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Yra parengti kompromisiniai pakeitimai, jie buvo mum išdalinti, ar mes balsuosime tik dėl jų, ar dėl visų pakeitimų. Vasario ketvirtą dieną balsuosime dėl kompromisinių pakeitimų ir tokiu būdu nuspręsime ir dėl tų pakeitimų, kurie buvo pagrindas kompromisinių pakeitimų. Taigi vasario ketvirtą dieną bus pateiktas pasiūlymas, bus pateiktas balsavimo sąrašas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tik norėčiau pasakyti, kad e, aš pritariu kompromisiniams pakeitimams tie dalykai, kuriems aš nepritariu, jų nėra tarp kompromisinių pakeitimų, taigi viskas e, yra gerai. Dėkoju, sako pirmininkas, prieš dar kartą sutikdama žodį pranešiai, norėčiau pasakyti, kad mes iš tiesų gavome e, raštą. Iš pono piebalso dėl teisinio pagrindo taip pat e, gavau informacijos, kad teisės tarnyba pritarė tam, kad į teisinį pagrindą žiūrėtume taip, kaip mes žiūrime tai, man atrodo, bus svarbi informacija kai kuriems kolegoms. Pone Valjan, ar norite dar ką nors pridurti? Prašau. Uh, Tik tai trumpai pakomentuosiu tai, ką kolegos išsakė. Du kartus buvo minėta mintis dėl ES įmonių projektų už ES ribų. Iš principo aš nesutinku su šia mintimi visų pirma, todėl, kad kils e, ekstrateritoriškumo klausimas, tai yra ne mūsų teritorija. Ir kitas dalykas, e, ta infrastruktūra, ar jį reikalinga energiją tiekti į Europą. Apie tą infrastruktūrą jau ir taip buvo pateikiami notifikavimai, pranešimai, nes tai jau yra tekste numatyta. Taip pat mm, dėl tų apibrėžimų, man atrodo, mm, kad jų yra labai daug. Ir mes turime nuspręsti, ar iš tikrųjų šis dokumentas yra tinkama vieta, kaip e, panas Direk ir sakė, na, pateikti apibrėžimus visai tai infrastruktūrai ir taip toliau, visą tai, kas ir pakeitimuose uh, siūloma, ar reikėtų tuos dalykus palikti kitiems dokumentams. Ir pabaigai Noriu pasakyti, kad šio teisės akto tikslas, kaip supratau iš komisijos, yra nepakeisti investicijas. O mintis yra um, ta mintis, kad norima žinoti, kas ketinama padaryti tam sektorė, kokios bus investicijos, kad būtų galima modifikuoti investicinius planus, man ta mintis visiškai nepriimtina. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir skelbiu 24 darbo tvarkės punktą pranešimas apie komisijos baltąją knygą pristaikymas prie klimato kaitos, Europos veiksmų programos kūrimas. Žodis teikiu poniai Matijas, pranešėjai. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, posso confirmar-lhe que realmente a tradução para português está. Ačiū, pirmininkė. Galiu patvirtinti, kad vertimas į portugalų kalbą vyksta labai sklandžiai ir norėčiau padėkoti kolegoms, su kuriais bendradarbiavau, diskutavau, rengdama savo pranešimo projektą. Pirmas pasikeitimas nuomonėmis jau įvyko, todėl manau ir tikiuosi, kad e, gausiu dar papildomų pakeitimų pasiūlymų, bet tų, kuriuos jau gavau, dėkoju komisijai už atitinkamą iniciatyvą parengti šią baltąją knygą apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Dokumentas yra labai svarbus, ir vis svarbiau tampa bendradarbiauti institucijoms tarpusavyje, renkti ir įgyvendinti bendrus veiksmus. Problema iš tikrųjų yra pasaulinio masto, tačiau jos įtaka atskiriems regionams yra nevienoda, kalbant apie prisitaikymo priemonės. Tai kartais priežasčių slopinimas ir, ir pasiekmių, kova su pasiekmėmis, šios du dalykus gana sunku gali būti atskirti vieną nuo kito. Aš noriu pateikti specifinius pasiūlymus konkrečioms rytims, energetikai, pramoniai, kitoms rytims. Ir tie pasiūlymai Daugiausiai dėmesio juose skiriama tiems klausimams, kurie yra ne pramonės komiteto, tačiau aplinkos saugos komiteto kompetencijos srityje. Pirmiausiai dėl infrastruktūrų norėčiau tarti keletą žodžių. Klimato kaita turės įtakos infrastruktūrai kalbant apie energijos tiekimą, perdavimą ir apie egzistuojančias infrastruktūras e, reiks papildomų išlaidų pritaikyti egzistuojančioms infrastruktūroms prie klimato kaitos. Tiek valstybės narės, tiek komisija turėtų renkti atitinkamus veiksmų planus, įtraukti, atsižvelgti į papildomas sąnaudas, įtraukti jas į savo planus, taip pat reikės skleisti atitinkamą informaciją visuomenėje. Atskiruose energetikos sektorio reikės dėkti naujas papildomas priemonės siekiant pritaikyti energijos gamybą, kitus elementus prie klimato kaitos, kalbant apie pastatų energetinį efektyvumą, yra parengtos atitinkamos europinės gairės ir taisyklės kitose srityse taip pat, todėl reikia jas atsižvelgti. Kitas aspektas yra energijos išteklių tiekimas ir prieiga prie energijos išteklių. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad ši sistema yra visiškai priklausoma nuo tarpusavio solidarumo tarp valstybių narių, tačiau be valstybių narių tarpusavio solidarumo turi būti ir atitinkamas ES indėlis tam, kad būtų užtikrintas energijos tiekimas ir prieiga prie jos, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvesnis naudojimas, e, kuris yra užfiksuotas atitinkamuose ES dokumentuose 2010 metais e, Birželio 13 dieną baigėsi terminas pateikti atitinkamus veiksmų planams. Kalbant apie privačias investicijas ES nacionalinių lygmenių, vykdančias investicijas turime atsižvelgti ir gyveninti nacionalinius veiksmų planus, skirtus energijos e, veiksmingumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Reikia pritaikyti taip pat prie klimato kaitos visą ekonominę sistemą. Todėl privalu čia įdėkti atitinkamas priemonės, numatyti finansavimo galimybės, neapsiribojant vien tik tai taršos leidimų prekybą, taip kaip šiuo metu yra siūloma baltojoje knygoje. Kitas aspektas, jau toj baigsiu savo pasisakymą, pirmininkė, yra dar dvi sritys, kurios yra ypatingai svarbios. Tai yra moksliniai tyrimai čia reikia skirti daugiau lėšų tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti ir aštuntai mokslinio tyrimų pagrindų programai įgyvendinti, e, kurie remiantis galima tą tarptautinį bendradarbiavimą ir geriau plėtoti. Reikia taip pat e, skirti daugiau finansinių išteklių moksliniams tyrimams ir plėtrai. reikia siūlyti iš valstybių narių e, ir e, komisijos lėšų finansuojamas atinkamas iniciatyvas sukurti informacijos pasikeitimo sistemą tam, kad būtų galima keistis duomenimis apie klimato kaitą su visais pasaulio regionais. Taip pat negalime pamiršti vietinio ligmens iniciatyvų skirtų kovai su klimato kaita. Taigi tokie būtų pagrindiniai elementai, kuriuos įtraukiau į savo pranešimą e, energetikos ir pramonės sryčiai e, šie elementai yra svarbiausia ir būtų įdomu išklausyti jūsų nuomonę apie juos. Ačiū sako pirmininkas, ponas Jordan Sysliai dabar norėtų pasisakyti, ponė tiksliau. Kar je um, lepo predstavila. Noriu padėkoti pranešiai. Man atrodo, jį labai puikiai pristatė šį klausimą. Sutinku su ją. Reikia stiprinti europinį bendradarbiavimą ir reikalingas bendras europinis požiūris į uh, klimato kaitos švelninimą. Ir labai svarbu galvoti apie veiksmų planus. Energetikos infrastruktūra yra labai trapi, bet tuo pačiu metu ir labai svarbi. Taip pat sutinku su ją ir dėl a, a, išlaidų naudingumo analizės a, klausimų, nes aišku, kad vėliau tos išlaidos bus dar didesnės. Aš manau, kad a, Mūsų dėmesys turi būti sutelktas į tai, kas, um, kas yra mūsų kompetencijos klausimai, kai nekalba apie pristatymą prie klimato kaitos pranešėja paminėjo tai, ko nuomonėje trūksta. Ir aš manau, kad reikia pabrėžti infrastruktūros trapumą, pažeidžiamumą bendrai. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas tai infrastruktūrai, kuri yra labai svarbi bendros rinkos veikimui. Aišku, kad energetikos infrastruktūra jau buvo minėta, tačiau reikia nepamiršti ir transporto infrastruktūros. Klimato kaita daro labai didelį poveikį, pavyzdžiui, geležinkeliam, taip pat stat statybiniam sektoriui, turint omenyje statybinių medžiagų savybės. Taip pat reikia nepamiršti telekomunikacijų tinklų ir panašiai. Šie dalykai turi būti išryškinti mūsų nuomonėje. Taip pat reikia nepamiršti klimato kaitos poveikio pramoniai bendrai, ypač mažom ir vidutiniam įmonėm. Pavyzdžiui, e, taip pat reikia galvoti apie tokius dalykus, kuomet ištikus gaivaliniai e, nelaimiai, pavyzdžiui, potviniui e, griūva visa infrastruktūra. Mes turime galvoti apie tam tikras paramos, palaikymo priemonės mūsų įmonėms, pramoniai. Mes taip pat turime galvoti apie finansinių priemonių plėtojimą, kad galėtumėm pasiūlyti reikiamą paramą mūsų verslininkams norint tinkamai prisitaikyti prie klimato kaitos, aišku, kad palidovinės sistemos veikimas yra itin svarbus. Tai irgi reikia akcentuoti. Taip pat pranešėjai paminėjo aštuntąją pagrindų mokslo tyrimų programą. Mes turime užtikrinti visų mokslo tyrimų priemonių sinergiją. Turime galvoti apie Europos technologijų ir inovacijų institutą. Aš žinau, jog tai aktualus dabar klausimas, tačiau norėčiau išsakyti savo poziciją. Kalbame apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir turime būti atsargų šią klausimą. Europa turi skirti daugiau lėšų šiltnamą efektą kūrenčių dujų išlakų mažinimui nei prisitaikymui prie klimato kaitos. Toliau dokumente yra kalbama apie specialios patariamosios grupės sudarimą. Ji turėjo būti sudaryta 2009 metais jau. Aš noriu paklausti, ar, jau, ar yra kažkoks sprendimas to klausimo, ar yra ta grupė, ar ji veikia, kokie yra jos prioritetai ir kaip parlamentas dalyvauja jos darbe. Dėkoju, toliau kolega Žado. Tik tai prašau, turėkite omenyje, kad turite nedaugiau kaip dvi minutės laiko. Pabandysiu, pirmininkė. Jau pabrėžta yra mūsų pranešėjos parengto dokumento kokybė ir mūsų nuomonės rengėjos, nes Matijas darbo pastangų kokybė. Iš tikrųjų, klausimai yra labai svarbus ir gal būtų galima kažką tai dar pridurti prie to. Infrastruktūra, aišku, yra trapi, pažeidžiama, tačiau ir pati visa sistema gali būti e, trapi. Įsivaizduokime tokią valstybę kaip e, Prancūzija, kur, e, iš, kuria ištinka didelė sausra. Aišku, mes esam priklausomi nuo brandolinės energetikos ir hidro energetikos, aišku, kad e, problemos gali būti labai didelės. Taigi eina kalba apie mūsų infrastruktūros atitikimo klimato sąlygoms ir bendrai e, galbūt čia dar nepradėjome kalbėti apie žemės ūkį, bet žemės ūkį aš manau, kad lygiai taip pat reikia skirti dėmesį. Transporto sektorius taip pat, aš manau, kad reikia galvoti apie visą sistemą bendrai. Antras dalykas, ir tai yra labai svarbu, uh, tai yra valstybių narių veiksmų plat planai prisitaikyti prie klimato kaitos. Mes žinome, kaip svarbu yra visą visuomenę įtraukti, visas suinteresuotas šalis įtraukti į kovą su klimato kaita. Mm, klimato kaitos pakete yra politiniai įsipareigojimai, dalį pajamų gautų iš priekybos apivartiniais tešos leidimais skirti prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimams. Taigi gal reikėtų prisiminti tą mūsų rezoliuciją ir laikytis tų įsipareigojimų. Ypač atsižvelginti tai, kad įsipareigojimai buvo prisimti Kopenhagoje dėl jau ankstyvo lėšų skirimo prisitaikant prie klimato kaitos, ypač kai turim gal, turime galvoje pietinę šalis. Skil... Dėkoju, ponas Kilekakės. Adaptai. Ačiū, pirmininkė. Prisitaikymas yra neišvengiamas, nes klimato kaita per atimiausius 30 e, metų jau iš esmės yra nulemta dėl įvairių mokslinių priežasčių. Aišku, kad mes turėsime gyventi su klimato kaita per atimiausius 30 metų, tačiau dėl gamtinių reiškinių yra didelis dar netikrumas, neaišku iš tikrųjų, kas atsitiks ir jeigu pažvelgsime į komisijos baltą knygą, prioritetų nematome. Labai svarbu turėti, aišku, tvarkaraštį, ką mes tikimės, kas įvyks ir pagal tai priorite, į prioritetus suskirsyti politikos priemonės. Vienas dalykas yra, kas atsitiks po šimto metų ir kitas dalykas yra tai, kas vyksta dabar, ar kas atsitiks per atimiausius 20 metų ir kur mes turime imti skubių priemonių jau prisitaikydami prie šios klimato kaitos dabar. Taigi mums reikia tvarkarašio, mums reikia prioritetų ir mums reikia mokslinių tyrimų, kadangi tai reiškiniai yra dar tokie neapibriežti, neaiškus. Ir visa tai turi būti padaryta padaryta europiniu lygmeniu, nes tikrai nėra jokių priežasčių, kodėl tai turėtų būti daroma nacionaliniu lygmeniu. Kuomet mokslo tyrimai atliekami europiniu e, mastu, aišku, kad yra pasiekiama masto ekonomikos teigiama nauda. Dėl prisitaikymo prie klimato kaitos jokių abejonių. 99 procentai yra skirti prisitaiky, e, klimato kaitos švelninimui ir tik 1 tai procentas yra prisitaikymui. Tai neina kalbos net apie pusiausvyrą, tačiau ar iš tikrųjų bus skirta bent kažkiek tai lėšų prisitaikymui prie klimato kaitos? Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisijai, nežinau, kuris atstovas jos pasisakys. Niekas nenori pasakyti, prašau komisiją. Um, you, the... Ačiū pirmininkė už šią galimybę pasisakyti. Noriu padėkoti komitetui už tikrai labai uh, gerai išvelgtus visus elementus susijusius su klimato kaita, už visą tai, ką jūs pabrėžėte dėl prisitaikymo prie klimato kaitos. Noriu pasakyti, kad Baltojoje knygoje yra iš, išvarta bent 30 veiksmų keturiuose ramščiuose, tai yra mokslinių tyrimų bazės stiprinimas, ES politikos pritaikymas, taip pat tinkamų politikos priemonių identifikavimas adaptavimas prisitaikymui ir ketvirta tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. Dabar didžiausia dalis darbo yra atliekama pagal pirmąjį ramstį, tai yra žinių bazės sukūrimas. Ir čia aš galėčiau paminėti keletą dalykų dėl mm, prisitaikymo kainos, kas buvo paminėta ne kartą. Yra jau keletas mokslo tyrimų projektų, pavyzdžiui, dėl mm, klimato kaitos kainos. kainos kur analizuojama to klimato kaitos kaina įvairiose sektoriuose, komisija ir atlieka įvairias studijas. Viena studija analizuoja met metodiką, kaip įvertinti prisitaikymo prie klimato kaitos kainą. Kita studija konkrečiai analizuoja prisitaikymo kainą energetikos sektoriuje. Taip pat Europos aplinkos agentūra atlieka tyrimą dėl prisitaikymo prie klimato kaitos kainų, tas irgi bus įtraukta į mūsų ataskaitas. Dabar dėl jūsų klausimo, dėl vadovavimo grupės. Turiu pasakyti, kad pirmas parengiamasis posėdis buvo surinktas praeitų metų pačioj pabaigoj. Pirmas šios grupės tikras posėdis turėtų būti surinktas per artimiausius kelis mėnesius. Uh, Tai, tai tiek ir dar kartą dėkoju už jūsų išsakytas pastabas. Mes tikrai jas atsižvelgsime. Danke. Möchte Frau Matthias. Ačiū labai ir ponė Matijas dar norėtų pasisakyti, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Nenorėčiau švaistyti mūsų laiko arba jau piknaudžiauti. Dėkoju už jūsų pastabas. Pasistengsiu atsižvelgti į jas, redaguodamas savo pranešimo projekto tekstą. Manau, kad tai nebus sudėtinga, taip pat laukiu ir konkrečiai suformuluotų pataisų pasiūlymų. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mm, kai kurie klausimai nebuvo svarstyti, nes, e, pavyzdžiui, potvinių, nes jie turėtų būti e, įtraukti į konstatuojamąją dalį. Tai yra bendro pobūdžio klausimai ir noriu pasakyti, kad turime gauti dar kitų komitetų, Žemės ūkio transporto komiteto nuomonės ir jie daugiau dėmesio turėtų skirti būtent šioms rytims, apie kurias aš nekalbėjau. Norėčiau visiems padėkoti ir pasakyti, kad mūsų darbą riboja e, tam tikros taisyklės ir prievalės, kurios mums galbūt nelabai patinka, tačiau privalome joms paklusti ir jų laikytis. Dėkoju visiems už pagalbą, taip pat ir komiteto sekretoriatui. Ačiū labai. Pirmininkas pataisų teikimo terminas baigėsi vasario 2 dieną 12 val. dabar 20. Penktasis darbų tvarkės punktas - Europos žemės ūkis ir klimato kaita. Sauza Wagner pristatys šį punktą. Ačiū labai, pirmininkė. Pramonės komitetas perdavė, nusinti Žemės ūkio komitetui nemažai savo pastabų. Iš tikrųjų turiu pasakyti, kad pranešimas tikrai puikus, nes jame labai tiksliai analizuojami šiais ryčiai svarbus klausimai. Mes pateikėme tokias pastabas savo komiteto vardu. Raginame komisiją skirti daugiau biudžeto lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai šioje srityje, tam, kad būtų pasiekta daugiau naudos aplinkai bei būtų galima e, veiksmingiau kovoti su klimato kaita, ypatingai tokiuose srityse kaip biodegalų gamyba ir naudojimas. Ponas Liofol savo pranešime taip pat apie tai kalba, pritarėme jo pasiūlymams, pat pasisakome už ilgalaikių tvarių trašų naudojimą bei už tai, kad būtų perdirbamos žemės ūkio atliekos geriau nei iki šiol. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad informacijų ir komunikacijų technologijos galėtų būti geriau naudojamos kontroliuojant įvairius gamybos etapus ir geriau organizuojant gamybos administravimą. Tokiu būdu padidėtų gamybos efektyvumas ir sumažėtų energijos suvartojimas bei CO2 išmetimas į aplinką. Tokios būtų mūsų pastabos pono Lefol pranešimui, kuris iš tikrųjų yra labai gerai parengtas, e, turi labai gerą struktūrą. Tik dar vieną pastabą turėčiau. Kolegos žino, kad iki vasario antros dienos turime galimybę pateikti savo pataisas dėl e, šios uh, pramonės komiteto nuomonės. Pirmininkas, ačiū labai, kolegė Podimata dabar pasisakys. Ačiū pirmininkė. Nuoširdžiai taip pat noriu padėkoti pranešėjui. Trumpai išsakysiu keletą savo pastebėjimų, kurie susijęs su mūsų dabartinė diskusija. Žemės ūkis glaudžiai susijęs su klimato kaita dviem aspektais. Viena vertus žemės ūkis ir jo struktūros daug išmeta anglės dvideginio į aplinką, ir to negalime pamiršti. Kita vertus, egzistuoja žemės ūkio srityje nemažai galimybių sumažinti šiltnamio efekto dujų išmetimą, nes e, galime e, CO2 sulaikyti ir saugoti dirbožemyje arba e, kitaip naudoti įvairias CO2 mažinimo technologijas, tokiu būdu galime sutaupyti daug išteklių ir tiek finansinių, tiek energetinių. Niekas nebejoja tuo, kad žemės ūkis turi tapti tvaresniu ir ekologiškesniu. Reikia todėl plėtojant žemės ūkį tokiais požiūriais vadovautis, privalome užtikrinti pusiausvyrą tarp būtinybės išlaikyti žemės ūkio konkurencingumą ir gyvybingumą ir kita vertus tarp ekologinių aspektų. Taip pat turime atsižvelgti į jau anksčiau minėtus aspektus, tai yra į tai, kad žemės ūkis daro neigiamą poveikį klimato kaitai Tačiau tuo pačiu privalome naudotis žemės ūkija esančiomis galimybėmis siekiant klimato kaitą stabdyti. Šiame kontekste norėčiau taip pat paminėti, kad e, reikia nepamiršti ir kitų iššūkių bei kitokių spaudimo būdų, kurie yra daromi žemės ūkiui. Tai yra pasaulio prekybos liberalizavimas, kiti elementai čia privalo būti paminėti Negalime pamiršti taip pat, kad klimato kaita įtakoja ir įvairių žemės ūkio sektorių produktyvumą, gamybos apimtis, jų veiklos stabilumą. Kaip pavyzdį galima pateikti miškininkystės sektorių. Aš esu iš Graikijos ir e, mes šiame kontekste privalome nepamiršti, kad e, klimato kaita iš tikrųjų turi skirtingą poveikį atskiriems regionams, priklausomai nuo to, ar mes gyvename ES šiaurėje ar, pavyzdžiui, pietuose, pietų Europo viduržėmio jūros regionas dėl klimato kaitos patiria žymiai daugiau sunkumų. Dėl žemės ūkio indėlio į klimato kaitos mažinimą. Žinote, kad šiuo metu daug apie tai diskutuojama, ar nebūtų įmanoma išplėsti taikymo e, srities e, ir apimti taip pat miškininkystę, e, kalbant apie taršos leidimų prekybą, reiktų šį pasiūlymą labai atsargiai vertinti. Aš manau, kad šį sektorių mes turėtume remti finansiškai tam, kad jis e, galėtų lengviau atsigauti, taip pat reikia numatyti ir atitinkamas e, galimybės miškininkystės sektoriuje bei e, visame žemės ūkija daugiau dėmesio skirti biodegalų gamybai tam, kad žemės ūkis sumažintų savo CO2 emisijas iki 2020 metų. Kolegė Tikau, prašau kalbėti ne ilgiau nei dvi minutės, prašau. Domnule președinte, uh, vreau să... Ačiū pirmininkė. Leiskite man pabrėžti tą faktą, kad žemės ūkis iš tikrųjų gali įtakoti klimato kaitą ir taip pat klimato kaita įtakoja žemės ūkį, e, taip pat ir CO2 emisijų kontekste. kalbant apie gerimą vandenį, tai jo kokybė iš tikrųjų smarkiai priklauso nuo to, kaip mes vystome savo žemės ūkį, kokias e, trašas, kokias kitas cheminės medžiagas jame naudojame. Todėl privalu išanalizuoti klimato kaitos poveikį visai žemės ūkio gamybai. Europoje yra daug regionų, kurie dykumėja, net ir mano šalyje Rumunijoje vis didesni e, naudmenų plotai tampa dykumomis. Taigi, manau, reiktų peržiūrėti atitinkamas, e, e, atsižvelgti šias naujas situacijas, skirti daugiau dėmesio tokiems dykumėjantiems regionams Europoje, siekiant išvengti apsirūpinimo maistų krizių ir e, e, gyventojų skaičiaus mažėjimo. Todėl ITRE komitetas turėtų Žemės ūkio komitetui pateikti savo nuomonę, kurioje atsižvelgiama taip pat ir į mokslinių technologijų, mokslinių tyrimų technologijų svarbą ir atsižvelgiant į galimybės auginti e, žemės ūkė tokias kultūras, kurias, kurias leistų gaminti daugiau biodegalų ir apskritai naudoti daugiau biodegalų žemės ūkė, tai galėtų padėti atgaivinti šį sektorių. Ačiū labai, ponas Žadau. Ačiū pirmininkai, ačiū pranešėjai. Iš tikrųjų pranešimas yra geras, ir kolega Stefan Lefol jį puikiai parengė. Kalbant apie mūsų pastabas, jau buvo pabrėžti teigiami pranešimo aspektai, tai yra pasiūlymas e, susijęs naujinančių energijos šaltinių gamybą su žemės ūkiu ir žemės ūkis iš tikrųjų tam labai tinka. Grįžtant prie išsakytų rekomendacijų, kalbama apie bio degalus, dėl jų vyksta labai aršios diskusijos. Svarbu, kad mūsų komisija e, patikslintų savo požiūrį, apie, kokias, apie kokius biodegalus e, mūsų komitetas kalba, ar tai yra pirmos kartos, ar tai yra e, antros kartos biodegalai ir kokiems biodegalams reiktų skirti daugiau dėmesio, kalbant apie mokslinius tyrimus. Dėl trašų naudojimo pranešėjas kalba apie tvarias trašas. Na, iš tikrųjų, ta savoka e, tvarus, tvarios trašus yra pakankamai sudėtinga. Manau, kad mums reiktų patikslinti, kad visos e, trašos, kurios, e, kurias gamina chemijos pramonė, turėtų būti e, mažesniais mastais naudojamos žemės ūkija. Dėl mokslinių tyrimų galėtume patikslinti, kad e, privalome įtraukti e, žemės ūkio struktūras į mokslinio tyrimų procesus ir geriau pasinaudoti mokslinio tyrimų rezultatais žemės ūkiją. Apibendrinant, e, reikia pabrėžti, kad e, CO2 išmetimo e, problema žemės ūkė iš tikrųjų nėra tokia didelė, kalbant apie žemės ūkio gamybą, nes įsivaizduokime, kuomet jogurto pakelis yra gabenamas tūkstančius kilometrų į jo pardavimo vietas, tai vien iš transporto kyla žymiai mm, didesnis CO2 kiekis nei iš pačios gamybos grandinės. Taigi būtent apie tai mes ir turėtume kalbėti, mes turėtume daugiau dėmesio skirti e, gamybos e, segmentavimo atskirimo e, dalykams ir tokiu būdu sumažinsime CO2 išmetimą žemės ūkės rytyje. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Kolega Panajatos. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Поздравявам колегата Вагнер за отличната работа по проекто становището. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kolegai Wagner už tikrai puikų darbą. Aš norėčiau pasitirauti dėl priemonių, dėl biokūro, kad būtų galima garantuoti šio sektoriaus tolesnę raidą. Būtina atsižvelgti į ekologinės normas ir stengtis užtikrinti pusiausvyrą tarp tvarumo ir pelningumo. Esu tikras, kad palaikysime glaudų bendradarbiavimą, kuris duos rezultatų. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems ir suteikti žodį komisijos atstovui. Prašau. Komisijon, want to say something? Komisija, ar norite ką nors pasakyti? Ne? Taip? Gerai, tuomet prašau. Net nežinau, kuris iš jūsų atsakingas už šią temą. Please, už klimato kaitą tikriausiai atsakingi visi. Tai pasirodo ne klimato kaitos, bet mikrofono problema. Oras. Yes, sorry. Pirmininkė, tegul jie chorų gėda. I would uh, again say uh, what... Ačiū pirmininkė. Aš pratęsiu tai, ką mm, kolegos iš kito direktorato pasakė. Aišku, kad čia analizuojamas labai platus spektras problemų, ką jūs ir aptarėte, ir visi šitie klausimai yra labai svarbus. Uh, Noriu pabrėžti, kad komisija parengė du darbinius dokumentus 2009 metais dėl klimato kaito švelnimo ir prisitaikymo prie jos žemės ūkėje, taip pat ir maisto gamyboje, maisto gamybos sektorėje. Ir mes ir toliau dirbsime tą kryptimį. Bus darbo grupė, kuri tęs darbą po Baltosios knygos dėl žemės ūkio ir visos tos temos, ką jūs minėjote, tai yra tvarus biokūro gaminimas, pagalba ūkininkams įveikti visus iššūkius ir įvertinti riziką, analizuoti, kas turi būti padaryta, kad būtų galima padėti žemės ūkiui. Visa tai yra labai svarbus dalykai ir dabar mes ruošiamės o, naujai žup, kuri bus taikoma po 2013 metų. Tačiau į tą laiką jau dabar žup yra daug priemonių, kurios kurios padės daugeliu valstybių narių ir visiems regionam ES pasinaudoti tomis priemonėmis. Aš galėčiau paminėti vieną pavyzdį dėl pirmos, antros ar netgi trečios mm, kartos bioenergijos, biomasės, kai kurie ūkininkai jau gauna paramą, kad galėtų gaminti biodujas Mes padame ūkininkam, kad jie galėtų gaminti energiją ir tuo pačiu metu dar, kad jie galėtų gauti papildomų pajamų už tos pagamintos energijos pardavimą. Aišku, kad reikia jiems išaiškinti šios veiklos naudą. Aišku, reikia ir atitinkamų investicijų, aišku, tam reikalingas laikas, yra visi atitinkami iššūkiai, tai yra, pavyzdžiui, kiek tai yra susijęs su maisto gamyba ir ta kaina, kokią moka vartotojai ES ar kitur. Tai akivaizdu, kad mus labai domina visa tai, ką jūs dar pridėsite prie. Um, šio pono Lefol pranešimo ir mus labai domina visą tai, ką jūs diskutuojate parlamente. Ačiū Jums. Dėkoju, ponė Suza Wagner. Ar Jūs dar norėtumėt ką nors pasakyti? Dėkoju, ponė pirmininkė. Galiu tik tai pritarti visom išsakytom pastabom. tačiau taip pat galėčiau ir pritarti tam, ką pasakė komisijos atstovė. Iš tiesų, tai buvo tikrai pagristos pastabos, kurios prisidės prie šios diskusijos ir prie pono Lefol pranešimo. Ir taip pat, aišku, mes į tai atsižvelgsime rengdami savo komiteto poziciją. Manau, kad tai, kas čia buvo pasakyta, prisidės prie to, kad kai kurios mano formuluotės, mano nuomonėje, bus šiek tiek pakeitos, pakeistos. Iki vasario antros dienos dar galima teikti pakeitimus ir galbūt bus galima, mano nuomonė, įtraukti dar keletą konkrečių aspektų. Dėkoju, sako pirmininkas. Tai buvo viskas ša, šią temą. Dabar galime skelbti kitą darbo tvarkės punktą, kadangi kolega pats pasakė, kada yra paskutinis pakeitimų pateikimo terminas. Dabar yra 26 darbo tvarkės punktas - interneto valdymas, tolesni veiksmai. Kolega Suza Wagner ir vėl yra pranešėjas. Taigi dar kartą suteikiu Jums žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man iš tiesų gaila, kad aš dabar taip nervinu savo kolegas, bet tiesiog taip atsitiko, kad man buvo paskirtos šios užduotis ir kad aš taip pat tapau atsakingas ir už pranešimą dėl komisijos valdymo. Taigi, iš pradžių norėčiau pristatyti šį pranešimą. Visų pirma, tai aišku yra gana sudėtinga tema dėl to, kad e, su internetu yra siejama daug problemų. Internetas mūsų tiek asmeninėme, tiek profesinėme gyvenime vaidina labai svarbu vaidmenį ir, aišku, su tuo yra susijusios tam tikros problemos. Bet ačiū Dievui, mums nereiks kalbėti apie visas interneto problemas, mes kalbėsime tik apie interneto valdymą. Tai tiesiog pakalbėsime, kaip galima paprasčiau valdyti interneto pasaulymą ir kaip galima teisingai valdyti internetą. Taigi e, tokia yra šios nuomonės tema. Turėjau galimybę pasikalbėti su kitų frakcijų pranešėjais, su ponė Kochmerin, su ponė Trautman, su ponu Nistel, Van Nistelroj ir kitais. Strasbūrė buvome susitikę, tai buvo tikrai naudingas posėdis, pateikiau savo nuomonės e, projektą, kolegos man išsakė pastabų, aš aišku atsižvelgsiu į tas pastabas, kai renksiu savo nuomonę. Dabar nenorėčiau kalbėti labai ilgai. Svarbiausias dalykas man yra išgirsti jūsų nuomonę. Tačiau prieš tai norėčiau pasakyti, kokia yra esminė interneto valdymo problema. Yra e, tam tikras juridinis a, as, asmuo, tam tikras institutas, jo angliškas pavadinimas yra ICANN. Tai yra institucija, kuri veikia pagal JAV teisę, konkrečiai pagal Kalifornijos teisę, nes tas institutas yra įsikūręs Kalifornijoje, jo centrinė būstinė e, šiuo metu užsiema tuo, e, kad e, susistemina visus interneto adresus. Taigi turime pasvarstyti, ar tai yra teisingas būdas iš esmės aš galiu pasakyti, kad aš pritariu tam, kad už interneto valdymą būtų atsakinga viena institucija, tačiau e, tai, kaip šita institucija yra susijusi su JAF vyriausybė, tai yra esminis klausimas ir apie tai mes turime kalbėti. Ši organizacija, manau, turi tapti atviresnė, nes jeigu mes kalbame apie e, interneto adresų valdymą visame pasaulyje, tai tai juk yra. E, viešas turtas turintis pasiekmes visai visuomeniai dėl to, kad e, tai yra susijęs su visa žmonija ir kai tai valdoma vieno, vienos valstybės, JAV, tai galbūt mums, europiečiams, tai galėtų kelti tam tikrą susirūpinimą. Uh, galbūt būtų galima ta, tos organizacijos ICAN interneto valdymą organizuoti kaip nors e, pluralistiškiau. Taigi tai yra esminė problema ir todėl mes turėtume rasti būdų, kaip turi, atve, kad atvertume šią instituciją. Būčiau jums dėkingas už jūsų pasiūlymus ir pastabas. Taigi mes dar kartą pabrėžiu, turime rasti būdų, kaip Europa e, taptų aktyvesnė valdymą, valdydama e, šią, šį viešą visos žmonijos turtą. Ir aišku, e, kalbant apie interneto valdymą, turėtų egzistuoti tam tikros kontrolės ir e, turėtų būti tikrinimas ir tas privatus Kalifornijos institu, Kalifornijoje veikiantis institutas. Taip pat reikia atsižvelgti į Egipte e, lapkričio mėnesį vykusio interneto valdymo forumo rezultatus. Manau, kad mes juos greitai gausime, tačiau kalbant apie ES institucijas, jos ir Europos parlamentas kartu turėtų e, pasakyti savo nuomonę apie to forumo rezultatus aspektus. Internetas įtakoja visą mūsų gyvenimą ir asmeninį, ir profesinį, tačiau kita vertus internetas yra vieta, kurioje susikerta svarbus viešieji ir privatus internetai. Ir būtent internete susisieja tie interesai. Egipte forumo metu buvo pasakyta, kad ES institucijos turėtų taip pat prisidėti prie interneto valdymo, nes internetas yra tam tikra prasme naujovė ir būtent interne, interneto, valdant internetą reikia stengtis atstovauti visiems interesams. Taigi iš tiesų turėtume nagrinėti šias problemas. Pone Trautman savo pranešime praėjusiame komiteto posėdėje paminėjo, kad tas forumas, to forumo kitas susitikimas įvyks e, kitą rudenį Lietuvoje. Taigi būtų labai gerai, jeigu Europos parlamentas iki to susitikimo parengtų savo poziciją dėl interneto e, valdymo ir taip pat parengtų poziciją dėl paties forumo. Ir tuomet, turėdami tokią poziciją, mes galėtume važiuoti į tą susitikimą. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad esu dėkingas Jums už visas Jūsų pastabas. Kovo 17 dieną įvyks klausimai, kuriuose dalyvaus ekspertai. Ir norėčiau visų kolegų ir bičiulių paprašyti, pasakyti tų asmenų pavardės, kurie galėtų tame, tose klausimuose dalyvauti kaip ekspertai. Dėkuoju, sako pirmininkas, toliau ponė Trautman. Merci, le, le voudrais... Ačiū, pirmininkė. Noriu labai pripažinti mūsų pranešėjo Suze Wagner nuopelnus. Tikrai um, jis labai stengiasi um, suburti visus, um, kas, kas domina tie klausimai, kai ir kaip šešėlinė pranešė labai džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie šio pranešimo rengimo. Dabar dėl tvarkaraščio pirmininkė ir dėl to laikotarpio, kai buvo paminėta, mes stengsimės parengti Vilniaus forumą. Tai yra simboliškas žestas. Mes norime parodyti, kokias, koks svarbus yra internetas visiems, kaip svarbu užtikrinti vienodą prieigą prie interneto, bet to pačiu metu apginti ir pagrindinės teises. Tai yra ta vertybė, kurią mes visi labai pri, pa, e, giname Vilniuje. Bus Ispanijos pirmininkaujančios valstybės atstovai, Europos komisijos atstovai, tai yra žmonės, su kuriais mes nuolat palaikome ryšius, organizacinis komitetas ruošia tą darbą ir mes jau turėjome galimybę numatyti tvarkaraštį balandžio 29-30 dienomis įvyks Eurodig susitikimas, tai yra platforma, kuri apjungia viešojo sektoriaus um, struktūras, pilietinės visuomenės struktūras ir priežiūros struktūras. Tai susitikimas įvyks Madride pirmininkaujantį Ispaniją rengia šį susitikimą ir ispanai mums pasakė, kad kol kas dar nėra apibriešta, kuriuo lygmeniu įvyks, kokiu lygmeniu, kokie, kokis, kokią svarbą darbo tvarkėje um, bus skirta forumui dėl interneto valdymo. Mes galvojame, kad labai svarbu galvoti apie Vilniaus forumą ir kad mūsų mintis būtų pertekti ir kad pirmininkaujantį Ispaniją savo diskusijose su šalimis narėmis tikrai labai aukštai savo darbo tvarkės punktuose įtrauktų šį klausimą. Tai yra labai svarbu visoms valstybėms, taip pat ir plėtros valstybėms, um, kad, lab, kad taip pat, kad ir su Afrikos valstybėmis būtų aptariamas šis klausimas. Čia Reikia turėti omenyje mm, tas, tas diskusijas, kurias mūsų komitetas palaiko, kad mes ruoždamėsi Vilniui galėtumėm um, parengti tam tikrą seminarą dėl bendarbiavimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų per delegacijas um, ir bendradarbiavimo su Afrikos valstybių parlamentarais. Mes uh, turime delegaciją iš e, Rytų Afrikos valstybių atstovai čia dalyvavo, taip pat Indijos, Brazilijos atstovai išreiškė didžiulį susidomėjimą šiais klausimais. Taigi mes ruošiamės dviem dalykam. Visų pirma, kad kažkas vienas iš mūsų galėtų pasisakyti ir kas galėtų dalyvauti Ženevoje vasario 9 dieną, kur įvyks parengiamasis posėdis ruošiantis Vilniaus forumui ir paskui Paskui birželio 9 vėlgi būtų ruošiamasi e, Vilniaus formui, kuris įvyks rugsėjo mėnesį Vilniuje. Ir aš tikiuosi, pirmininkė, kad mes galėsime paremti šį darbą ir kad uh, draugė su pirmininkaujančia Ispanija, po to pirmininkavimą perimsiančia Belgija, kuri vakar patikino, kad tikrai um, palaikys šį mūsų projektą, taip pat ir su komisijos parama mes mm, prad... tikrai pasiūlysime tokią iniciatyvą, politinę iniciatyvą, kurią palaikys ir um, taryba ir iš tikrųjų tai leis išplėsti mūsų įtaką bendrai šiais klausimais. Ir noriu pabrėžti, pirmininkė, kad ta specifika, kurią mes mm, remiame, yra tai, kad kad internetas tai yra teisė. Ir Europos tarybos reikia atsiminti dokumentus ir, ir pavyzdžiui, teisinės nuostatas dėl teisės į privataus gyvenimo gynimą. Reikia nepamiršti konvencijos dėl kibernetinių nusikaltimų ir, iš, ir to europinio požio to taško, kad būtų galima parengti e, nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo darbo tvarkė. Aš manau, kad iš tikrųjų mes galėtumėm šį klausimą iškelti aukštai darbo tvarkė ir taip pat ir nacionalinių lygmenių. Dėkoju. Kolega Van Nistelrooy, kitas kalbėtojas. <clears throat> Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė pranešėjas. Iš tiesų mes turime galvoti apie interneto valdymą. Tai yra sudėtinga užduotis. Parlam... Ir mes e, šiame komitete turėtume gauti visą informaciją apie tam tikrus pokyčius šioje srity, srityje. Galbūt yra dešimt parlamentarų, kurie kažką žino apie tai, visi kiti to nežino. Pone Trautman taip pat e, paminėjo šią problemą. Taigi šis pasiūlymas, kuris buvo pateiktas parlamentui, yra susijęs su kompetencija dėl esminių klausimų ir mes turėtume parengti kreipimas į komisiją ir valstybės nares e, dėl šios temos. Dažnai kyla klausimai, ar interneto valdymo formas, ar tas modelis, tai kad jis yra, nėra teisiškai privalomas, ar tas modelis pasiteis, pasiteisina, nes mes turime priimti atitinkamus sprendimus čia parlamente. Iš vienos pusės gerai, kad mes kalbame apie tai parlamente, tačiau kita, mes, kita vertus mes turime priimti atitinkamus sprendimus ir tačiau e, mes negalime pasakyti, kad mes pritarėme tam tikrom priemonėm, bet kitų priemonių mes nenorime. E, ir parlamente turėjome nemažai lūkesčių susijusių su Kopenhagos konferencija. Mes manėme, kad Kopenhagoje bus atsižvelgta į mūsų pasiūlymus. Žinome dabar, kokie yra Kopenhagos forumo e, konferencijos rezultatai. Žinome, kokia situa kokia situacija yra mokslo srityje. Pavyzdžiui, kalbant apie Kiniją, Kinija yra e, visiškai toli nuo mūsų esminių principų, ypač kalbant apie internetą. Taigi, e, manau, kad šis pranešimas turėtų apsiriboti tik tam tikrais dalykais ir e, informacijos valdymu. Mes neturime skatinti kažkokios rezoliucijos. Nes jeigu mes, mes visą eilę klausimų perkelsime į vyriausybių lygmenį, tai tuomet mums iš vis nepavyks priimti sprendimų. Todėl e, manau, kad būtent ICAN e, viena institucija e, yra puikus sprendimas ir manau, kad mums nereikia tiesiog pradėti naujų diskusijų dėl šio klausimo. Aš manau, kad tai, ką pasakė pranešėjas, tai yra puiku, jis viską puikiai apibendrino. Благодаря ви, господин председател. Искам само няколко думи да кажа по това, което спомена господин Соса Вагнер за наука. Дякую, поне пирмininkė. Norėčiau šitą pridurti. Dėl galimybės labiau atverti ICAN. jau keletą mėnesių mes kalbame apie tam tikrą poziciją, apie tai, kad e, ta ICAN e, institucija nebūtų formaliai susijusi su JAF vyriausybė. Aš galiu pritarti viskam, kas buvo ats, pasakyta. Ir reikia pasirūpinti, kad būtų apginti mūsų principai. Tačiau kita vertus mes turime būti atsargus. Aišku, Europa turi aktyviai veikti, bet ji tuo pačiu turi būti ir labai atsargi, nes kyla pavojus, kad E, bus įsteigta e, valstybinė institucija, kuri turėtų ginti e, internetą, interneto, įvairius interesus. Tai yra bus įsteigt, įsteigtos tokios tarsi internetinės jungtinės tautos. Norėčiau priminti jums, kad šiuo metu vyksta teismo procesai dėl įvairių alfabetų, žinote, kad yra skirtumai e, tarp kirilicos, kiniečių raštų ir taip toliau. Taigi mes e, nuolat turime pabrėžti, kad turime ginti viešą interesą. Dėkuoju, sako pirmininkas, toliau panetikau. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să prelungesc. Dėkuoju, ponė pirmininkė nenorėčiau ištesti mūsų diskusijos, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį vieną dalyką. Manau, kad tai yra iš tiesų labai svarbi tema ir parlamentas taip pat turėtų kažką pasakyti šią temą. Mes turime jau įsigaliojusią Lisabono sutartį. Tai reiškia, kad ES e, turi daugiau kompetencijų dėl piliečių teisių. Turime nepamiršti tų diskusijų, kurios vyko pastaraisiais mėnesiais dėl interneto vartotojų teisių. Taip pat, aišku, neturime pamiršti ir domenų apsaugos ir e, interneto laisvės. Dėl šių priežasčių manau, kad parlamentas turėtų parengti labai aiškę poziciją ir būtent su ją dalyvauti minėtose diskusijose. Mes daug tikimės iš e, komisijos, iš skaitmeninės darbo tvarkės ir iš tiesų mes turime nuolat dalyvauti diskusijoje. Aš asmeniškai norėčiau dalyvauti visose posėdžiuose ir visose forumuose susijusiuose su interneto valdymu ir taip pat norėčiau išsakyti savo padėką pranešėjų. Dėkoju toliau komisija, ponas Nibler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasakysiu tik tai du esminius aspektus. Uh, yes, Dėl ICAN iš tikrųjų tai yra privati įmonė, organizacija, kuri administruoja viešai tur, turtą. Ir e, iš tikrųjų pirmą kartą viešai tai buvo įvardinta. JAV vyriausybė pamažu keičia savo poziciją ir yra prisėmusi tam tikrų įsipareigojimų Tačiau e, iš tikrųjų mums reikia pažiūrėti, kaip tie įsipareigojimai bus pradėti įgyvendinti ir e, šiuo metu vykdyti tuos įsipareigojimus turi pati ICAN. Komisijos ir e, valstybių narių pareigūnai pritarė interneto valdymo forumams ir esame iš tikrųjų dėkingi Europos parlamentui, kad nuo pirmojo tokio forumo surengimo Atenuose jūs palaikote mūsų poziciją ir kad Europos Sąjungai yra labai aktyviai atstovaujama tose forumuose kartu su e, valstybių narių pareigūnais, parlamentų ir vyriausybių atstovais. Pirmininkas pono Tosnovskio nepastebėjau anksčiau, prašau jums žodis. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti savo frakcijos vardu ECR, kad ši diskusija iš tikrųjų yra labai sudėtinga, kaip minėjo pranešėjas ponas Sosa Wagner, ir mes galėtume iš tikrųjų sudaryti labai ilgą sąrašą, kalbant apie taikymo sritį. Aš iš tikrųjų taip pat manau, kad e, e, interneto valdymo forumų formatas yra naudingas, taip pat kaip ir kolegos anksčiau kalbėjo, tą minėjo. Tačiau iš tikrųjų, kaip buvo paminėta jau e, anksčiau, tik labai nedaug žmonių ir specialistų sugeba suvokti iš tikrųjų kokia sudėtinga ir kokia kompleksiška ši tema yra. E, anksčiau buvo akademinėme lygmenyje diskutuojami šie klausimai, po to diskusija išsirutulioja visiškai kitą mastą. Iš tikrųjų, interneto bendruomenė e, egzistuoja ir gyvena pagal savo taisyklės, tą reikia aiškiai pasakyti, tačiau mes privalome ginti viešai europinį interesą ir mums galbūt nereiktų per daug kištis, tačiau įsikišti reikia į tas sritis, kurios juda netinkama linkme. Iš tikrųjų šis klausimas yra labai svarbus visam pasauliu, reikia skirti jam dermą dėmesio. Ačiū labai. Dabar pasisakys eh, ponas pranešėjas Osa Wagner. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus. Pone Trautman. Aš e, imsiuos e, reikiamų žingsnių Ispanijoje e, tam, kad užtikrinčiau, jog minėtas jūsų renginys vyktų, būtų surinktas deramų lygių. Iš tikrųjų, interneto valdymas, administravimas turi būti atliekamas atsargiai. Aš šitą jūsų mintį tikrai atsižvelgsiu, trauksiu ją į savo pranešimą. Pirmininkas dėkoju visiems, linkiu visiems geros pietų pertraukos ir susitiksime 15.